Kolleginnen und Kollegen, bitte, please take your seats. We will start with the vote. Prašom atsisėsti, pradėsime balsavimą, jau vėluojame šešias minutės. Host Šnelė, dėkoju pirmininkė, norėčiau prisiminti šiandien ryte išsakytą pastabą. Jūs teisingai pasakėte, kad mūsų teisėkuros uždavinys yra labai sudėtingas, tačiau Tai nėra parlamentarų kaltė. Tai kupė. Nebūtinai dėl mūsų darbo, o veikiau dėl komisijos veiklos. Mes susidurime su įvairiais pasiūlymais savo iniciatyvą. Kaip ten būtų, bebūtų, šitie e, pranešimai savo iniciatyva yra naudingi. Todėl aš norėčiau, kad e, mes antruoju skaitimu, antruoju svarstymu galėtume e, ištamiau pasikeisti nuomonėmis, o neapsiriboti tik tai pirmoju skubiu svarstymu. Norėčiau pasakyti, kad įprastos parlamentinės procedūros leidžia komitetui visuomenėje būti matoma vienaip ar kitaip, netgi po pirmojo svarstymo. Aš Horstui siūlyčiau kreiptis į jūsų manimų, jums patikimumus koordinatorius ir, žinoma, galėtume pakalbėti apie komiteto veiklą, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad 25 procentai mūsų veiklos užima teisėkūros aktų aptarimą. Ir žinoma, aš pritariu jūsų abejonėms. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Tatarela. my Presidente, le chiedevo solo. Pirmininkė, norėjau tiesiog pranešti, kaip aš balsuosiu. Aš turiu balsuoti kitoje delegacijoje, taigi turėsiu susilaikyti dabar. Aš turiu e, pasakyti, kad e, turiu trumpos informacijos. It is available, you. siūlyčiau antruoju klausimu, kai balsuosime, atsižvelgti į jūsų pagėdavimus. Norėčiau informuoti, kad mūsų kolega vicepirmininkas tampa pirmininku. Man didžiulė garbė paskelbti, kad mūsų kolega tampa pirmininku Janoš Ada jisai buvo pasiūlytas. Kas... Išrinktas prezidentu ir linkiu jam ištvermės ir sėkmės. Aš jau dvišalime pokalbėje sakiau, kad mes puikiai bendradarbiavimą praeitįje ir dabar aš tikiuosi kai ką suformuluoti vengriškai. Tai maždaug reikštų sėkmės prezidentė. Išvečiu iš karto, kad vertėjai e, nepasiklystų vertime. Aha. Hadd viszonozom ezt néhány német szóval. Danke schön, Herr Präsident. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir norėčiau taip pat padėkoti kiekvienam šio komiteto nariui, jo lainin, ankstesniam pirmininkui, dėkoju už bendradarbiavimą. 19 metų buvau aktyvus savo šalies vidaus politikoje. E, Praėjusiame dešimtmetyje aš buvau išrinktas į parlamentą ir paskui dirbau šiame komitete. Aš per pastaruosius trejus metus sukaupiau daug patirties, e, susipažinau su daugybė politikos sričių. Aš pagal išsilavinimą esu teisininkas, domiuosi konstitucijos klausimais šioje srityje ir dirbau Vengrijoje, o šiame komitete teko susiturti su vyriausiais klausimais e, sveikatos srityje, maisto produktų apsaugoje ir tai buvo didžiulė klausimų įvairovė, su kuria man teko susidurti ir tas darbas rengiant pranešimą. E, ezt a jelentést elsőolvasatos jelentésként. Szévézó e, 3 pranešimą, bendradarbiavau su įvairiais kolegomis, šešėliniais pranešėjais, dėkoju už paramą, už pagalbą, už patarimus kuriuos gavau iš jūsų per pastruosius trejus metus. Aš tikiuosi, kad galiu pasikliauti jumis ir ateityje. Rio de Janeire sutiktų kai kuriuos iš jūsų po dviejų mėnesių Rio de Žaneire atstovausiu pasauliniame forume Vengrijai. Aš dabar norėčiau atsisveikinti su jumis, padėkoti už bendradarbiavimą ir atsiprašau, kad negalėsiu bendradarb... balsuoti, kadangi turiu dar daug reikalų šiame parlamente šią savaitę. Vienas kolega paprašė žodžio, tai yra Richardas Zeber, EPP koordinatorius. Ačiū pirmininkė. Nenorėčiau ilgai kalbėti, tačiau šią progą vis dėlto norėčiau pasidžiaugti, kad iš mūsų gretų išrinktas prezidentas Lyzės vardu aš taip pat norėčiau padėkoti Janušui už puikų darbą. Aš daviau keletą interviu šiame parlamente apie Janušo darbą. Pirmiausia buvo klausimą, kodėl Januš Ador dalyvavo, dirbo aplinkosaugos komitete ir kaip jam pavyko įveikti Orbaną. Į pirmą klausimą aš atsakiau štai kaip, aš pasakiau, kad jis yra teisininkas pagal išsilavinimą, tačiau jeigu ką nori, nors nori pasiekti parlamente, reikia dirbti teisėkūros komitete, o aplinkosaugos komitetas būtent ir toks, kuris uh, imasi teisėkuros veiklos labai aktyviai ir vienas, kuris padėjo pasistumėti šioje srityje, tai buvo Janušas. Ir antra, kodėl jis įveikė Orbaną, kadangi per trumpą laiką jisai rengdavo savo pranešimą, sugebėjo pasiekti politinį kompromisą ne tik tai parlamente, bet ir uh, įrodyti savo teisybę taryboje. Todėl prezidentas Ader bus naudingas Vengrijai, kadangi buvo tam tikros įtampos su ES institucijomis ir dabar labai naudinga, kad būtent šis žmogus taps šios šalies vadovu, kuris supranta, kokia svarbi ES integracija ir kaip svarbu žengti į priekį. Todėl labai e, malonu, kad jūs užmatė šitą tas pareigas ir kad jūs parengėte pranešimą ir aš tikiuosi, kad mūsų parlamentui bus tik naudingiau, jeigu mes e, kada nors pakviesime į, į savo posėdį naują prezidentą ir linkiu kuo geriausios sėkmės Vengrijai. Dank, Richard Dėkoju Richardui Zeber. Tai yra puikus pasiūlymas ir žinoma, mes taip ir pasieksime. Taigi, kuo geriausios sėkmės jūsų naujose pareigose. Yes, of course. Don't forget the European Parliament. Ah, yeah, sure. Yeah, sure. Ja, der eine geht die andere kommt. Und ich habe sie heute. Vienas išvyksta, atvyksta. Stebėtoja iš Kroatijos SND frakcijos atstovė e, Joana Jakovič prisijungė prie mūsų. E, taigi maloniai sveikiname jūs atvykus į parlamentą, prisijungus prie mūsų didžiausio teisėkuros veiklą vykdančio komiteto. Taigi, linkiu puikaus, puikaus darbos pradžios ir tikiuosi sėkmingo bedandarbiavimo. So, dann starten wir aber jetzt in die Tagesordnung. Ar grįžkime prie darbo atvarkės. Pradame balsavimą. Tikiuosi, kad balsavimo korteles atsinešėte. daugiametis Baltijos lašišų išteklių ir tuos išteklių naujančios žvejybos valdymo planas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromis, kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis už, prieš prieš, susilaiko, priimta. Grįžtame prie šeštojo, balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. 32 2 už, 23 prieš, 34 priimta, 35 už, prieš, susilaiko, atmesta, 36 už, prieš, susilaiko, atmesta, 7 už, prieš, susilaiko, priimta, 8 už, prieš, susilaiko, priimta. Devintasis už, prieš, susilaiko, priimta. Keturiasdešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturiasdešimt pirmas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 už, prieš, susilaiko. Kortelėmis balsuojame dėl 43. Visi balsavote, baigiame. 30 už, 30 prieš, atmesta. 44 už, prieš, atmesta. 10 e, už, prieš, atmesta. Grįžtame dar kartą, balsuojame kortelėmis dėl dešimtojo. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Socialdemokratų vienas balsas per daug. Dabar viskas gerai. 61 už, 30 prieš. Gerai, kad e, perbalsavome. 45. Tik dėl antrosios dalies. Antroji dalis, kas už, kas prieš, pritarta. Keturiasdešimt šeštas. Kas už? prieš susilaiko pritarta. 47 už prieš susilaiko priimta. 11 už prieš susilaiko Nelabai aišku. Pasitikrinam kortelėmis. 11. Balsuojame. Baigiame. Trisdešimt du už, dvidešimt devyni prieš. Pritartam. Keturiasdešimt devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Maža persvara. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, priimta. 50. Kaip galimas 12 pakeitimo papildymas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas žodžių, pranešėjas. Kas už? Kas prieš? Kas už? Dėl pakeitimo žodžiu. Kas prieš? Suslaiko priimta. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 53. Baigiame. Dėl 53. Baigiame. 37 už, 23 prieš. Priimta. 54 nereikia balsuoti. Pranešėjas dar vienas pakeitimas žodžiu. Kas už? E, prašome balsuoti už, prieš. Laiko priimta. 57 už, prieš, susilaiko, atvesta. 58 už, prieš, susilaiko, Atmesta. 59. Už. Prieš. Šis laiko atmesta. 60. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 15 už. Prieš. Susilaiko priimta. 61 už prieš susilaiko atmesta. 63 už prieš susilaiko atmesta. 18 už prieš susilaiko priimta. 65 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 19 už. Prieš. Susilaiko priimta. 66 už. Prieš. Susilaiko priimta. 67 už. Prieš. Susilaiko atmesta. Pakeitimas žodžiu. Tai pirmasis. Kas už? Kas prieš? Suslaiko. Atrodo, kad pritarta, bet balsuokime kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. 37 už, už 22 prieš pritarta pakeitimų žodžiu. Priedai. 68 už prieš susilaiko atmesta. 21 už prieš susilaiko atmesta. Priimta. Dėl konstatuojamosios dalies 23 už prieš susilaiko, atmesta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko. Nelabai aišku, balsuojame kortelėmis. Dėl antrojo balsuojame. Baigiame. Trisdešimt šeši už, dvidešimt trys prieš. Aiškia dauguma e, pritarta kai kam atrodė priešingai. Dvidešimt šešt, atsiprašau, šeš, trečiasis pakeitimas už, prieš, Priimta 27 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 28 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtasis. Atkrenta 29 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktasis už. Prieš susilaiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas. Pradame balsuoti elektroninėmis kortelėmis. Baigiame. Baigiame balsuoti. Rezultatas 56 už, 6 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikinu Karl Šuter. Tęsime darbą. Tatarela pranešimas. Tatarela nuomonė. Pakeitėme šiek tiek darbo tvarkę. Tai buvęs ankstesnis keturioliktasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra tai Balsuojame dėl šeštojo pakeitimo. Pirmas. Už. Atmesta. Ich wiederhole es nochmal, weil ich glaube, es war nicht klar, worüber wir <laughs> abstimmen. Wir stimmen ab über den Tagesordnung. Taigi balsuojame dėl 14 ankstesniojo darbotės klausimo, dėl pramoginių ir asmeninių laivų kolega turi išvykti. Šis klausimas nekelia abejonių ir todėl mes jį pastumėme į priekį. Taigi balsuojame dėl šeštojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Suslaiko atmesta. Septintasis už. Prieš. Susilaiko Atmesta. Aštuntasis už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintasis už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečiasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dešimtasis už prieš, susilaiko, atmesta, 11 už, prieš, susilaiko, dėl 11 balsuojame kortelėmis, balsuojame, baigiame. 24 už, 37 tai prieš. Okay, dann geht's weiter mit 1. Pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 12 už. Prieš. Susilaiko atmesta, 13 už, prieš, susilaiko, atmesta, 14 už, prieš, susilaiko, atmesta, antrasis už, prieš, susilaiko, priimta, ketvirtasis už, prieš, susilaiko, priimta. Baigiamasis balsavimas. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 56 už, niekas nepasako prieš, 6 susilaiko. Sveikiname kolegą Tatarelą. Dann kommen wir jetzt wieder zum Tagesordnungspunkt. Darbotvarkės punktas numeris 10 tai yra Prancūzijos įmonės PIP pagaminti nekokybiški silikoniniai krūtų implantai. Galime iš karto pradėti balsuoti. Jei esate pasiruošę, pradėkime nuo 26 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 27. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 28. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 29. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dėl 30 pakeitimo balsuosime dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš <clears throat> susilaikė pritarta, antroji 30 pakeitimo dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 31 kas už, prieš susilaikė atmesta, 36 kas už, prieš susilaikė atmesta, 32 kas už, prieš susilaikė atmesta, 33 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ar galėtume pakartoti balsavimo dėl 33, kas už, prieš, susilaikę, nedidelę balsų pertvarą, pritar, per, persvarą. Pritarta, mm, pagėdavote pasitiksinti elektroniniu būdu dėl 33, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Thank you. 38 už, 23 prieš. Ne. Labai aiškiai matėsi, kaip keliate rankas, taigi prašau tą daryti aiškiau balsuojant. 34 pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė pritarta. 35 kas už, prieš, susilaikę atmestą, 38 kas už, prieš susilaikę pritarta, 40 iš dviejų dalių. Balsuosime tik dėl antrosios dalies, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikę pritarta. 41. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 42. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 43. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Verčiau pasi, pasitikslinkime dėl 43 elektroninių būdų. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 39 už 23 prieš. Taigi pritarta. Žilpanio pakeitimas 44, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Kiti pakeitimai atkrinta. Dabar 51. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 49. Kas už? Prieš susilaikė pritarta nedidelė balsų persvara. 53. Kas už? prieš susilaikė pritarta, 54 kas už, prieš susilaikė atmesta, 55 kas už, prieš susilaikė atmesta, 56 kas už. Pagėdaujate pasitikslinti dėl 55 elektroniškai. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 30 už 30 prieš, taigi atmesta. Buvo galima numatyti. 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Ar pasitikslinkime taip pat ir dėl 56-ojo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 32 už 29 prieš. Taigi atkrinta 57 tokiu būdu. Toliau balsuojame dėl 58, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 59, kas už, prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikslinti elektroniškai dėl 59. -ojo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 35 už 27 prieš pritarta. Teikiu balsavimą 60, kas už, prieš susilaikė pritartas, 61 kas už, prieš susilaikė pritartas, 62 kas už, prieš susilaikė atmesta. Balsuokime dėl 63 su žodiniu pakeitimu. Kas už kartu su pakeitimu prieš susilaikė pritarta. 64 kas už. Prieš susilaikė pritarta. 65 kas už prieš susilaikė pritarta 66. Lingvistinio pobūdžio pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta 69. kas už, prieš susilaikė atmesta. 67 <clears throat> kas už, prieš susilaikė atmesta, 68 kas už, prieš susilaikė atmesta, 71 kas už, prieš susilaikė atmesta, pritarta. 70 lingvistinio pobūdžio pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 72 kas už, prieš, susilaikė, pritarta, nedidelė persvara. 73 kas už, Prieš susilaikė pritarta 74. <clears throat> Kas už? Prieš susilaikė pritarta 76. Kas už? Prieš susilaikė atmestas 77. Kas už? Prieš susilaikė pritarta 78. Už? Prieš susilaikė atmestas 79 už, prieš susilaikė pritarta 80 už, prieš susilaikė pritarta 81 už, prieš susilaikė pritarta 82 už, prieš susilaikė pritarta 83 už, prieš susilaikė pritarta. Konstatuojamosios dalys. Dabar pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis už, prieš susilaikė pritarta. Trečiasis už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė atmesta, penktasis už, prieš, <clears throat> susilaikė atmesta, šeštasis už, prieš, susilaikė pritarta, devintasis už, prieš, susilaikė pritarta, dešimtasis už, prieš, susilaikė pritarta. 11 už prieš susilaikė pritarta. 12 už prieš susilaikė atmesta. 13 už prieš susilaikė pritarta. 14 už prieš susilaikė pritarta. 15 už prieš susilaikė pritartas, 17 balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė atmestą. Balsuokime dėl 19, kas už, prieš susilaikė pritarta, 20, kas už prieš susilaikė. Atmesta, bet pasitikslinkime balsavimo rezultatus elektroniniu būdu dėl 20 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Penkiolika už, keturiasdešimt penki prieš Prašau kitą kartą aukščiau kelti rankas, tai man bus paprasčiau įvertinti balsavimo rezultatus, nereiks tikrintis. 21. Kas už? Prieš susilaikė, aiškiai, atmesta 22. Už? Prieš susilaikė pritarta, 23 už, prieš susilaikė pritarta, 24 už, prieš susilaikę pritarta 25 už, prieš susilaikę pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 25-ojo, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 31 už, 28 prieš baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, ar visi balsavote. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 62. Ne vienas prieš, ne vienas nesusilaikė. Puikus rezultatas. Sveikiname autorius. šio rezoliucijos projekto. Gerai padirbėjote. Galėsime toliau viską perkelti į plenarinį posėdį. Kitas darbo atvarkis punktas yra 11. Aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos. Pradėkime balsuoti. Pirmiausia, balsuojame dėl trečiojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, pritarta, ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikę, pritarta, penktasis, kas už, prieš, susilaikę, pritarta, šeštasis, kas už, prieš, susilaikę, pritarta, 17. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 7. Kas už. Atsiprašau, dar dėl Agri 5 turime balsuoti, kas už, prieš, susilaikė atmesta pritartas septintasis, kas už prieš susilaikė pritarta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuonioliktasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Devynioliktasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta tikslinamės dėl 19 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 32 už, 27 prieš. Taigi 19 patvirtintas, 9 kas už, prieš susilaikė pritarta, 10 kas už, prieš susilaikė pritarta. Devintasis agrikas už prieš susilaikė pritarta. Dvidešimtasis kas už prieš susilaikė atmesta. 21. Kas už? Prieš susilaikė atmesta, agri dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 22, kas už, prieš, susilaikė atmesta 24, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuokime dėl 25, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 26, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 27, 8, 9 ir Agri 11 yra identiški pakeitimai. Balsuokime dėl jų kartu, kas už prieš susilaikę pritarta 30, kas už prieš susilaikę pritarta 32, kas už prieš susilaikę atmesta 33, kas už prieš susilaikę atmesta atmesta, 34 už, prieš susilaikę, atmesta, 35 už, prieš susilaikę, atmesta, 36 už, prieš susilaikę, atmesta. 37, 38, agri 12, balsuojame dėl visų kartu, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 39, už, prieš, susilaikė atmesta, 40, už, prieš, susilaikė pritarta, 41, už, prieš, susilaikė pritarta atmesta, 42 už, prieš susilaikė pritarta, 43 kas už, prieš susilaikė pritarta, 44 už, prieš susilaikė atmesta, 45 už, prieš susilaikė atmesta, 46 už, prieš susilaiko. Keturiasdešimt septintasis už prieš susilaikė atmesta, keturiasdešimt devintasis už prieš susilaikė pritarta, penkiasdešimtasis už prieš susilaikė pritarta, agri tryliktasis kas už prieš susilaikė pritarta, agri keturioliktasis už prieš prieš susilaikė pritarta. 51. Atkrinta. 52. Kas už prieš susilaikė pritarta. 53. Už prieš susilaikė pritarta. 13. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 55. Balsavimas dalimis. Balsuojame tik dėl antrosios dalies. 55 pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 56. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Agri 17. Už, prieš, susilaikė pritarta. 14. Už, prieš, pirmininkas prisipažįsta klydęs, nes reikėjo balsuoti dėl Agri 18, kas už, prieš susilaikė pritarta, 14 už, prieš susilaikė pritarta, 15 ir 16 balsuojame kartu, kas už, prieš susilaikė pritarta, 58 agri 20 identiškai, kas už, prieš susilaikė pritarta,

pirmininkas atsiprašo, 64 ir agri 23, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 63 atkrinta, konstatuojamosios dalys, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, pritarta ir baigiamasis balsavimas dėl prašymo projekto. Elektroniniu būdu balsuoti pradame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 57 už, 4 susilaikė. Dabar balsuokime dėl teisėkuros rezoliucijos projekto, kas už elektroniniu būdu tiksliau, pirmininkas pasitikslina, balsuoti pradedame. Balsuoti. Balsuoti baigiame, jei visi balsavote. 57 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėjams. So, das war bis jetzt die Übung. Jetzt kommen wir zu. Taigi, da, čia buvo tik repeticija, o dabar e, turėsime šiek tiek sudėtingesnį balsavimą. Tausus išteklių naudojimas Europoje. 12 dabar tokias punktas, gerbrandi pranešimas, turėtume sutelkti dėmesį į kad balsuodami dėl kompromisinių pakeitimų nesusipainiotume kolega paprašė žodžių. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, norėčiau pažymėti vieną svarbų dalyką. 22 e, e, ir 99 pakeit, pakeitimai yra negerai išversti, yra priešingai išversti, nei turėtų būti. Tai visiškai neto aš siekiu tais pakeitimais. Ispaniškoje versijoje priešingai visai pasakyta. Todėl tie siūlomi pakeitimai tiesiog, na, jie tapo priešingi tam, ko aš siekiau. Nesuprantu, kaip buvo galima išversti iš ispanų kalbos į ispanų kalbą, nes aš pateikiau ispaniškai tos pakeitimus. Siūlyčiau balsuojant dėl abiejų pakeitimų, jums dar kartą juos perskaityti garsiai ir po to dėl jų balsuosime. Jeigu pritarėte tokia mano pasiūlymui, tai taip ir elgsimės tam, kad nepasiklystume vertime šiuo atveju. Taigi pradėkime nuo pirmojo kompromisinio pakeitimo, kas už. Gegen, enthaltung. Priimta. Antras kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas mm, už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas konsoliduotas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi šeštas C tikrinamas elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Priimtas. Atsiprašau, atmestas. Septintas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. C8, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 9C už, prieš, susilaiko priimtas. C10 už, prieš, susilaiko priimtas. reikia patikrinti elektroniniu būdu C10. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigiame. Priimtas. C10. Na, o dabar C11. Už. Prieš. Susilaiko. Neaišku, tai reikėtų patikrinti elektroniniu būdu. C11. Taigi, Balsuokime. Balsavimą baigiame. 31 už, 29 e, prieš, priimta. C12. E, už prieš susilaiko, priimta. C13 už, prieš susilaiko, priimta. C15 už, prieš susilaiko priimta, C16 už, prieš susilaiko priimta, C17 už, prieš susilaiko priimta, C18 už, prieš susilaiko priimta. Dabar pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, antras pakeitimas už, prieš susilaiko priimta susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. Dabar galime peršokti prie 57 yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. Toliau peršoksime devintajame puslapyje dėl 94 balsuosime už prieš susilaiko atmesta. 91 už prieš susilaiko priimtas. 93 už prieš susilaiko atmesta. 95 už prieš susilaiko e, priimta. 92, dvi dalys, tai yra balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, elektroniniu būdu patikrinkime. Taigi, 92 pirmoji dalis. Balsavimas atskirai balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 36 už, 23 e, prieš, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 96 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas, įtrė pirmas pakeitimas, e, balsavimas atskirai, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš, sus, e, priimta. Susilaiko. Tad toliau 98. Vėlgi dvi dalys. Balsavimas atskirai. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 168 e, atkrenta. 104 e, irgi atkrenta. Dabar balsasime dėl 102. Už prieš susilaiko atmesta. 99. Paprašyčiau kolegos Perelo dar perskaityti originalią kalbą šį pakeitimą. Eh, Dėkoju, pirmininkė. Tekste sakoma, kad bet kokie veiksmai, kuriais siekiama didesnio e, išteklių naudojimo efektyvumo, negali apsiriboti viešuoju sektoriumi. Todėl komisija ir valstybės narės yra raginamos e, ir taip toliau. reikėtų sakyti, kad negali apsiriboti, nes vertime yra sakoma, turi apsiriboti. Taigi, tai keičia visą, visiškai keičia prasme ir tai yra labai svarbu. Taigi reikia sakyti, negali apsiriboti vien viešojų sektoriumi. Dėkoju. Tada balsuokime. Tik 99 už prieš, susilaiko, priimtas. Dabar balsuosime dėl 110 už. Wir müssen, Entschuldigung, abstimmen über 100. Turime balsuoti dėl šimtojo. Taigi dėl šimtojo. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 101 už, prieš, susilaiko atmesta. 110 dabar už, prieš, susilaiko atmesta. 111 už, prieš, susilaiko atmesta Atmesta. 112. Dvi dalys yra. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinkime dėl antrosios dalies elektroniniu būdu pradedame balsavimą. Jeigu visi balsavo, tada baigiame balsavimą. Atmesta antroji dalis. Toliau inta 10, vėlgi dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta Atmesta. 113 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 114 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 115 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 119 už. Prieš. Suslaiko. Atmesta. 117 už. Prieš. Suslaiko. Atmesta. 121. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta? 116. Dvi dalys, pirmoji dalis. Už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis. 116 pakeitimo kas už, prieš, susilaiko, atmesta. O dabar

prieš, susilaiko, priimta. 124 už, prieš, susilaiko, atmesta. 126 už, prieš, susilaiko, atmesta. 127 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dar kartą gal dėl 127. Dar kartą, kas už? Prieš susilaiko priimta. 128 už. Prieš susilaiko priimta. 129. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Už. Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaiko atmesta. Na, patikrinkime dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Taigi antroji dalis. 29 už, 29 prieš. Taigi atmesta ši antroji dalis. Toliau 38. Vėlgi kelios dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis 38 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ir trečioji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl 88 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 133. balsuosime. Vėl peršoksime šiek tiek. Dėl 240, kas už, prieš, susilaiko priimta. Itra 9, nereikia balsuoti. Tada 158 e, už prieš, susilaiko priimta. 160 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 162 už, prieš, susilaiko priimta. 211 už, prieš, susilaiko priimta atmesta. 192, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 163, už, prieš, susilaiko, priimtas. 164, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Itre 30 atkrenta, 165 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 166 už. Prieš susilaiko priimtas. 56 už. Prieš susilaiko atmestas. 55 Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimtas. 177. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas. Į 36. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimtas. Į 30, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Į 319, už, prieš, susilaiko, priimtas. 202, už, prieš, susilaiko, priimtas. Į 31, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Inta 16, dėl jo nebalsuosime. Dabar galime perėti prie 193, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 100, 194, e, už, prieš, susilaiko, atmestas. 54, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 197 už prieš susilaiko atmestas. Dabar patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą dėl 197. Balsavimą baigiame. 32 už, 25 prieš. Taigi, priimta. Dabar 203. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. Įtra 26 už, prieš, susilaiko priimtas. Inta 4 už, prieš, susilaiko priimtas. Įtra 22 už, prieš, susilaiko atmestas. 207 už, prieš, susilaiko atmestas. 204 už, atsiprašo, pirmininkas 205 už, prieš, susilaiko, atmestas. 204 už, prieš, susilaiko, patikrinkime dar kartą elektroniniu būdu 204. Pradedame. Visi balsavo, baigiame balsavimą. Dvidešimt šeši už, trisdešimt du prieš, taigi atmesta. Dabar 206 už, prieš, susilaiko atmesta. 210 už, prieš, susilaiko, priimta. 212 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 210 elektroninių būdų. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. 20 atmetame, nes Dabar 213, dvi dalis yra. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 214 už, prieš, susilaiko priimta. 215 už, prieš, susilaiko priimta. 205. Galime peršokti į kitą puslapį į, į 320. Pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Į 321 vėlgi dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaiko priimta antroji dalis. Kas už, kas prieš susilaiko priimta Atmesta. 230. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar 226 už. Vien, vienas už. Kas prieš? Atmesta. 223 ir 227, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 224 už, prieš, susilaiko, atmesta. 233 atsimtas, tai tada du identiški. 229 ir 222 už, prieš, susilaiko atmesta. 234 už prieš susilaiko atmesta. 228 už prieš susilaiko priimta. Patikrinkime 228 elektroniniu būdu. Balsuokime. 228. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. 31 už 26 prieš, taigi priimtas. du šimtai trisdešimt antras už prieš susilaiko atmesta. 231 už, prieš, susilaiko atmesta. 235 už, prieš, susilaiko atmesta. 236. Yra problemų su vertimu į prancūzų kalbą. 231. 231 atmest. Kitas 235 irgi atmestas, dabar 236. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko. Reikia patikrinti elektroniniu būdu. 236 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Ar balsavote jau? Balsavimą baigiame. 25 už 31 prieš. Atmesta. 237 už prieš susilaiko priimta. 16 pakeitimas, įtre pakeitimas, jis e, atkrenta, atrodo. Tada Įtre 25. Kas už prieš susilaiko priimtas. 238. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis. Už prieš susilaiko atmesta. 249. Dvi dalys. Nereikia balsuoti, nes atkrenta 239. Už. Prieš susilaiko priimtas. Dabar galime pereiti prie Richardo Sėberio ir prie 248. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Inta 8. Pakeitimas už. Prieš susilaiko priimtas. Inta 12 už prieš susilaiko priimtas. 261 už prieš susilaiko priimtas. 262 už prieš susilaiko atmestas. 263 už prieš susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 263. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Priimta. Toliau. Inta penktas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Inta keturioliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Inta 15 už prieš susilaiko priimtas. Toliau pereikime prie 265 gerbrandį pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimtas. 268, kas už prieš susilaiko priimtas. Inta 7 už prieš susilaiko priimtas. 269 už prieš susilaiko priimtas. 270 pirmoji dalis už prieš susilaiko priimtas. Antroji dalis už prieš susilaiko atmestas. 271 už prieš susilaiko priimtas, 272 už prieš susilaiko priimtas, inta 6 už prieš susilaiko priimtas, inta 1 už prieš susilaiko priimtas, inta 9 už prieš susilaiko priimtas, šeštas pakeitimas už Judith Merkis. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau e, šiek tiek aiškumo dėl konsoliduoto pakeitimo, šeštojo pakeitimo. Jis atkrito, buvo trys pakeitimai. Su to susiję norėčiau paklausyti sekretariato, kodėl 88 pakeitimas apima 133. Aš nepritariu tam. Būtų galima balsuoti dalimis dėl 133. Galbūt e, paskutinė jo dalis ir patenka į tą, bet į pirmoji ne. Galbūt galima balsuoti dalimis dėl 133. Nes. Kokia atmetė? Aštuntą. Aštuntą mes atmetėme, todėl atkrenta ir visa kita procedūra. Viskas tvarkuoja taip, kaip pasielgime. Viskas gerai. Toliau. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Septintasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuntasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintasis. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dešimtasis už. Prieš susilaiko. Kartojame kortelėmis dėl dešimtojo. Baigime. Trisdešimt vienas už, trisdešimt penki prieš. Vienuoliktas už, prieš. Susilaiko priimta. Keturioliktas dalimis, pirmoji dalis už Antroji. Suslaiko priimta. Antroji dalis už. Prieš. Suslaiko priimta. Dvyliktas. Dalimis. Atkrenta. Nebeaktualu. Kadangi pritarėme 14 pakeitimui. 15 Tai yra papildymas, reikia balsuoti dėl 15. Balsuojame. Už, prieš, suslaiko, atmesta. Balsuojame dėl 16. Kas už, prieš, suslaiko, atmesta. Dėl 13. Už, prieš, suslaiko, priimta. 17. Už, prieš, suslaiko, priimta. 18. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Kortelėmis balsuojame dėl 18 dar kartą. Visi balsavo. Baigiame. 25 už, 29 prieš. Atmesta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko, priimta. 22. Perrelo. Paaiškinkite pakeitimo esmę, kad geriau suprastume Perskaitykite savo originalų pasiūlymą. Labai trumpai. Dar kartą perskaitysiu papildymo tekstą. Pradamas papildymas nuo žodžio Europos Sąjunga. Nebus užtikrintas tvarumas, jeigu piliečiai nebus įtraukti, jeigu nebus skatinama mentaliteto kaita ir jeigu nebus atsižvelgiama į žaliavas. Taigi toks buvo pateiktas pasiūlymų pakeitimo tekstas, dabar suprantame geriau jo esmę. Taigi balsuojame dėl 22 pakeitimo. Kas pritarė, balsuokite už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl 23, kas už? prieš, susilaiko, atmesta, 24 už, prieš, susilaiko, priimta, 25 už, prieš, atmesta, 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27. Dėl 26 Prašoma balsuoti kortelėmis dar kartą. Balsuojame. 26 kortelėmis dar kartą. Baigiame. 26 už. 30 prieš. Atmesta. 27 už. Prieš. Suslaiko atmesta. 28 už. Prieš. Susilaiko Priimta. Yra tik tai vienas baigiamasis balsavimas, kadangi tai yra pranešimas savo iniciatyva, todėl balsuosime dėl šio pranešimo kortelėmis. Ar visi balsavote? Trijų balsų dar trūksta. Baigime balsuoti. 48 už, 3 prieš, 5 susilaiko. Sveikiname kolegą Jan Gerbrandį už įdėtą triūsą rengiant šitą pranešimą savo iniciatyvą. Dėkojame visiems, kas bendradarbiavo dėkojame sekretoriato atstovui, reikėjo pakankamai daug kantrybės rengiant šitą nuomonę, o dabar Zanonė Andrėja. ehemalige Tagesordnungspunkt 13. Tai buvęs 13 darbo tvarkės klausimas tarybos reglamento dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose dalinio pakeitimo. Šeštasis pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas laiko priimta? Septintas už. Prieš. Suslaiko priimta. Aštuntas. Už. Prieš. Susilaiko priimta. Devintasis. Už. Prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktoji konstatuojamoji dalis, kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktoji konstatuojamoji dalis priimta. Tryliktoji, kas už prieš susilaiko priimta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 3 už, prieš, susilaiko priimta. 17 už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko priimta, 18 už, prieš, susilaiko priimta, 5 už, prieš, susilaiko priimta. Balsuokime dėl mūsų komiteto nuomonės. Galutinai balsuojame už. Balsavimas baigėsi. Baigėme. 50 už, 2 prieš, niekas nesuslaiko. Nuomonė patvirtinta. Dėkuoju už sutelktą darbą, balsavimas baigėsi. Kas norėtų likti salėje, prašau likti, o visiems kitiems linkiu geros popietės. Penkioliktasis darbo tvarkės klausimas. Įgyvendinimo aktas dėl maisto ir pašarų iš Japonijos po avarijos Fukushimoje. Norėtume pasveikinti atvykusių mūsų posėdį Prašau ramiai išeiti iš salės, jeigu norite pasikalbėti. 17 val. atvyks į posėdį komisaras. Norėčiau pristatyti dabar aptarsimą, darbuotojas klausimą. Japonijos delegacijos atstovai atvyko į parlamentą, į mūsų komiteto posėdį. norėčiau pat, pas, suteikti žodį ir komisijos atstovui ponui Puliuliai. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausiai, keliai žodžiais priminsiu istoriją. Prisimenate, kada įvyko Fukushimos katastrofa. Komisija reagavo labai greitai, imdamasi priemonių matuoti radioaktyvumo lygį iš Japonijos įvežamosios maisto produktuose. Tuo metu skubiai buvo imamas veiksmų, valstybės narės tiek techninių, tiek kitais atžvilgiais buvo e, jiems teikima pagalba, siekiant kontroliuoti iš Japonijos įsivežamus maisto produktus. E, Mes dažniausiai importuojame augalinės kilmės produktus, tai yra dumbliai, daržovės, žuvininkystės produktus importuojame iš Japonijos, tačiau neimportuojame mėsos ir neimportuojame pieno produktų. Nedideliais kiekiais importuojame gyvūnų maistą naminių gyvūnų. Mes e, vykdydami kontrolę vadovavomės europinėmis e, radiacijos lygio matavimo normomis, kurios buvo nustatytas po Černobilio katastrofos. Japonai tuo tarpu taiko savo reikalavimus eksportuojamiems maisto produktams susijusius su radiacijos lygiu. Todėl mes e, pareikalavome iš Japonijos e, kompetentingų institucijų prieš eksportuojant maisto produktus į ES atlikti atitinkamą radiologinės apšvitos e, patikrą. Ir tam tikra dalis produktų buvo kontroliuojama jau atgabenus jas į valstybės nares. Noriu priminti diskusijas, kurios vyko parlamento plenarinė sesija Strasbūrė 2011 balandžio 8 dieną. Parlamentas pareikalavo pakeisti bendrijos e, normas, kad jos būtų pritaikytos prie griežtesnių reikalavimų taikomų Japonijoje. Komisija po tos diskusijos pakeitė atitinkamas normas ir perėmė griežtesnės Japonijoje galiojančias normas. Nuo balandžio pirmosios dienos Japonija dar labiau sustiprino, sugriežtino reikalavimus tam, kad atgautų vartotojų pasitikėjimą Dabar galime pasirinkti arba išlaikyti anksčiau galiojusius reikalavimus ar vėl prisitaikyti prie griežtesnių reikalavimų taikomų Japonijoje, kad išlaikytume nuoseklumą ir e, e, išvengtume nesusipratimų, taikant griežtesnius reikalavimus, atliekant patikras Japonijoje iki e, eksporto į ES ir po to netokių griežtų normų taikymo ES, po to, kai tie produktai yra įvežami, mes siūlome taikyti tuos pačius reikalavimus kaip Japonijoje. Todėl e, kovo mėnesį valstybėms narėms pasiūlyme komisijos reglamento, pateikėme komisijos reglamento projektą, kuriuo numatoma prisitaikyti prie griežtesnių reikalavimų galiojančių Japonijoje. Taip pat e, pasinaudojome šiuo naujuoju sprendimu, kad galėtume pritaikyti kontrolės procedūras alkoholiniams gėrimams, sakiai, japoniškam viskiu ir šiučių. E, Japonijos pusė parodė, kad atlieka atitinkamą patikrą šių gaminių, kurie nedideliais kiekiais eksportuojami į ES. E, jokių sunkumų dėl radioaktyvumo nekilo, nes distiliacijos ir fermentacijos proceso metu, jeigu būtų aptiktas radiologinis užterštumas, pavyzdžiui, E, jėvose, kurie naudojami grūdose gaminti alkoholiniam gėrimui, tuomet e, e, radiologinės nuosėdos tik tai būtų užterštos ir radioaktyvumas nepersiduotų į alkoholio garus, kurie po to, iš kurių po to būtų gaminama, sakė, viskis arba šučių. atsižvelgiant į tas e, techninio pobūdžio gautas informacijas ir Japonijos kompetentingų tarnybų vykdomą kontrolės procedūrą, mes pasiūlėme valstybėms narėms nekontroliuoti šių trijų tipų alkoholinių gėrimų po to, kai jie yra įvežami į Europos Sąjungą. Taigi, skubos tvarka buvo priimtas trečias sprendimas atsižvelgiant į Japonijos tarnybų sprendimą taikyti šios reikalavimus nuo balandžio pirmos dienos, todėl mes turėjome atitinkamai e, imtis skubių sprendimų savo ruoštų ir e, buvo pasiūlytas ir priimtas naujas komisijos sprendimas prieš atsakydamas jūsų klausimus, jeigu tokių turėsite, noriu jums pateikti keletą skaičių. Japonijos valdžios institucijos atliko per metus laiko nuo Fukushimos nelaimės 136 tūkstančius e, maisto produktų e, patikrinimų. Japonijoje vartojama maisto produktų ir nuo balandžio mėnesio tokių uh, Patikrinimų buvo atlikta 8000, o mes atlikome 1380 e, tikrindami viskį, sakė ir šaučių. Ir e, neradome jokių užterštumo pėtsakų. <clears throat> Kiti ES eksportuojami maisto produktai buvo tikrinami valstybėse narėse nuo 2011 kovo mėnesio, 2011 buvo atlikta 2000 patikrų ir 500 e, 2012 metais. Iš 2500 e, tik du kartus buvo gauti patikros rezultatai iš dviejų e, arbatos mėginių, arbatos lapų patikrinimo metu. Tokius skaičius turėtume šiandien, jeigu norėtumėte užduoti klausimų ar ką nors pasitikslinti, gauti daugiau informacijos, esame pasirengę atsakyti į įvairius jūsų klausimus, jeigu suteiksite tam galimybę. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kolegai. Pirmajam suteiksime žodį kalbėti, tiksliau, pirmajam išėlį vazį. Ačiū, pana pirmininkė, už sutiktą informaciją, taip pat komisijos atstovui dėkoju. Pirmoji pastaba būtų tokia. Parlamento nariai ne visiškai pritarė taikomai procedūrai. Šitą, žinote, ponas Jolainin e, išsiuntė raštą, kuriame teigiama, kad e, reikštas pagėdavimas, kad komisija iš anksto pateiktų informaciją, tuo tarpu jūs ėmės veiksmų, neinformavo Europos parlamento, atsiprašau, tačiau manau, kad e, toks elgesys nėra visiškai priimtinas, kalbant apie pasiūlymo turinį. Net ir šiuo metu, ponė Pudlė, nesame visiškai tikri e, dėl keturių e, reaktorių, e, kurie ir toliau išmeta jodą, sezį, plutonį į aplinką, e, aplink brandolinį jėgainę. Vienas JAV senatorius atsiuntė mums laišką, kuriame pareiškimas susirūpinimas dėl reaktorių padėties būklės. Noriu naudodamasi progą paraginti komisiją nusiųsti misiją į, į Japoniją, į kurią būtų įtraukti komisijos atstovai, parlamento nariai, galbūt valstybių narių atstovai. Uh, tam, kad būtų galima įsitikinti, kokia padėtis yra Fukushimoje. Aš pati lankiausi maždaug 60 km zonoje, mm, kuri yra pakankamai ištušta, tačiau negalėjau priartėti prie reaktorių. Reikėtų įvertinti TEPCO ir Japonijos valstybės institucijų teikiamą informaciją, nes įtariame, kad radiacija toliau patenka į aplinką iš jėgainės reaktorių. Suma dar vieno aspekto. E, teikite, teigiate, kad nereikia matuoti jodo plutonio e, ir ir amerišio e, išmetamų kiekių. Sveikiant mhm. į tai, kad e, neturime e, jokių leidimų nuvykti, apsilankyti e, regione aplink elektrinę, tai negalime patys įsitikinti, koks ten yra radiacijos lygis. Žalieji anksčiau yra tvirtinę, kad radiacinės apšvitos normos, kurios nustatytos komisijos ir Euratomo, ypač e, E, Sezo atveju yra nustatoma tūkstančio beserėlių kilogramų norma. Mes manome, kad e, ši norma yra pernelik didelė. Dabar įvyko Fukushimos nelaimė ir Japonijoje nustatytas lygis Sezo atveju yra 500 beserelių, tai yra per pusę mažesnis, taigi e, buvo priimtas sprendimas prisitaikyti prie Japonijoje galiojančių standartų, nes dabar jau uh, tik tai uh, vietoj 500 100 bekerelių reikalavimas yra taikomas. Jeigu tvirtinate, kad viskis sakė, uh, ne, negali būti užteršti ceziu. Tai to, to paties nebūtų galima pasakyti apie kitus elementus, kurie gali persiduoti alkoholio gamybos procese. Dėl arbatos E, buvo aptikti du arbatos mėginiai, kuriuos tyriant nustatytas e, didesnis nei 500 bekerėlių radiacijos lygis. Teigiate, kad tai nėra labai blogas dalykas, tačiau vis tik tai vartojant arbatą, užterštą radiaciją, kyla didelė grėsmė susirgti vėžiu. <clears throat> Tai kodėl mes turėtume dabar gerti arbatą, e, kurioje fiksuojamas didesnis, tarkime, nei šimto bekerelių radiacijos lygis, jeigu vietoj jos galėtume vartoti e, arbatą, kuri būtų užteršta nuliu bekerelių radiacijos. Ir visiškai nerizikuotume savo sveikatą ją vartodami. Aš manau, kad mums reikėtų pasielgti taip, kaip elgėsi Australija ir JAF, sustabdydamos e, e, maisto produktų importą iš Japonijos. Japonija didelės ekonominės žalos e, dėl to nepatirtų, tačiau mes galėtume daug geriau apsaugoti savo piliečių sveikatą. Taigi dar kartą pakartosiu, raginu komisiją nusiųsti misiją į Fukushimą ir įsitikinti savo akimis, kokia yra reaktorių būklė. Antra, raginu komisiją iš naujo persvarstyti taikomas radiacinės apšvitos normas ES, jos yra šiuo metu per aukštos. Ir taip pat raginu sustabdyti maisto produktų iš Japonijos importo, nes nesuprantu, kodėl turėtume skleisti radioaktyvumą Europos kontinente. Ačiū, žodis kolega Ivkošė, po to Havel Pok. Prašau, ponė Košė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes ponė Rivazė jau daug dalykų paaiškino, norėčiau tik papildyti jos mintis ir užduoti klausimą komisijai viena vertus. Į Europą buvo atvykęs Fukushimos regiono buvęs prefektas, kuris vadovavo šiam regionu 16 metus. Mums patvirtino, kad ūkininkų padėtis labai sudėtinga tame e, regione prieš mėnesį buvo reportažas parodytas apie ūkininką, kuris tame regione gyvena ir jo auginami produktai yra per daug užteršti radiaciją, jis negali niekur parduoti, taigi ta informacija um, kelia didelį nerimą. Ir, ir toliau tokia informacija yra skleidžiama, mes aišku galėtume sumažinti radiacinės normas, tačiau turime aiškiai suvokti, kad radiacijos pobūdis yra kitoks nei Černobilyje, kuomet įvyko vienas didelis sprogimas ir radiacinis debesis po to pasklido po Europą, taip pat ir e, pasiekė ir Prancūzijos teritoriją, tuo tarpu e, Fukushimoje vyksta tam tikras brandolinis karas ne, taiko sąlygomis, nes e, aušinimo e, baseine ir toliau vyksta brandolinė reakcija ketvirtojo reaktoriaus po Černobilio avarijos buvo įsteigta nepriklausoma laboratorija CRMA. Manau, kad būtų neblogai, jeigu oficialiai informuotume pilietinę visuomenę apie vykdomus, vykdomas e, ekspertizes tai yra įtraukti įvykdomas patikras mano minėtą nepriklausomą e, radiacijos matavimo e, laboratoriją ir e, kad ji galėtų pareikšti taip pat savo nuomonę apie vykdomus, vykdomus patikras. Pavel Prok. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad sakė gaminama fermentavimo būdu, o ne distiliavimo būdu. Jeigu jūs manote, kad dėl distiliavimo e, jau nebereikia e, mums imtis kažkokių veiksmų dėl sakės, tai jūs klystate. Norėčiau paklausti komisijos, ar turi kažkokių metodų, modelių, galinčių nustatyti radioaktyvių jonų paplitimą jūrose aplink Japoniją. Dėkoju. Dass Sie die Fragen noch einmal beantworten. Bitte, Herr Poulet. Merci, Monsieur le Président. Komisijos atstovas Poulet. Aš e, negaliu šiandien suorganizuoti parlamentinės misijos uh, įtraukiant komisijos atstovus ir parlamentarus į e, Japoniją, tačiau aš tą pageidavimą perduosiu energetikos direktorato atstovams. Kalbant apie jodą radijų ir kitas veikliasias medžiagas, reikėtų pasakyti, kad kai kurios iš jų veikia tik tai aštuonias dienas, o po taršos išsiveržimo šitas poveikis prasitėsi dar aštuonias dienas. Šitie šita tarša, radiacinė tarša buvo e, matuojama ir po to buvo konstatuota, kad ji yra nebe tokia didelė ir tada buvo sutokas dėmesys tik tai į Cezį 134 ir šita spinduliuotė yra daug pavojingesnė, kadangi ji užtrunka iki 10 euh, e, metų. šeš, 11 regionų, kurie patyrė šitą spindulietės poveikį e, prefektūros. Susitarė, kad ir toliau bus vykdomi matavimai ir atliekami tikrinimai. pouvions les, les, les rechercher. Um, oh. Taigi mes domime šitą informaciją ir sekame įvykius. Žinoma, mes importuojame kol kas arbatą iš Japonijos. Reikia tą importą atidžiai kontroliuoti. Mūsų normos yra daug, yra daug aukštesnės lyginant su Černobiliu. Černobilio atveju tai buvo 1250, tačiau dabar visai kas kita, kai kalbame apie žalę arbatą, kadangi vis tiek jinai yra e, skiedžiama vandeniu. Arbata iš la décision de tout interdire les importations japonaises. Nous avons Tačiau mes e, priėmėme ir politinį sprendimą neuždrausti arba ne e, pasipriešinti bet kokiam importui. Tiesiog buvo nuspręsta sustiprinti kontrolę, pareikalauti, kad Japonija tikrintų visas siuntas ir mes e, patikriname 10-20 procentų siuntinių, kurie patenka į Europą. Mes turime pasitikėti, žinoma, Japonijos institucijomis. Šiandien mes turime pakankamai informacijos, kuri ga, rodo, kad galima pasitikėti Japonijos e, eksportuojamais ES maisto produktais bet to maisto produktų kontrolės ekspertai turi tarti savo žodį, be kita ko ir energetikos direktorato atstovai, mūsų agentūros vienoje atstovai buvo nuvykę į reaktorių, į katastrofos teritoriją ir teigia, kad situacija yra stabilizuota Žinoma, yra sudėtinga, tačiau dabar padėtis stabilizavosi, jeigu įvyktų dar vienas sprogimas, jeigu situacija pasikeistų, tai tuo met reikėtų vėl pa pa pamastyti iš naujo apie galimas normas. Be to, per 48 valandas galima pakeisti visas normas ir jas pakeisti kitomis. Pavyzdžiui, jeigu tarša plutonijumi, tai per 24 ar 48 valandas pakeistume iš esmės savo nuostatas ir trauktume plutonijaus, e, plutonijo taršą į mūsų e, patikras. Dabar kol kas e, turime garantijų, kad padėtis stabilizavosi reaktoriuose, kuri, kuriuose įvyko sprogimas prieš uh, metus. Energetikos direktoratai, direktato atstovai bendradarbiauja su ekspertai ir pagal 31 sutarties straipsnį imasi atitinkamų sprendimų, pagal kuriuos normos gali būti pakeistos ankstesnės Černobilio normos jau paseno ir jos nėra tokios e, griežtos. Atsakydamas į klausimą norėčiau pasakyti, kad mes kreipėmės į nepriklausomus ekspertus ir laboratorijas, renkama visą prieinamą informaciją. Greenpeace atstovai taip pat nuvyko į katastrofos vietą. E, įvertino padėtį ir mes visą tą informaciją, visus tos duomenys taip pat įtraukėme į savo vertinimą. Jeigu parlamentas ir komisija tikrai susitartų dėl bendros misijos Japonija, tai būtų sveikinės dalykas, tačiau bent jau mes patys negalime tokios misijos suorganizuoti. Žinoma, o man buvo E, labai įdomu išgirsti pasiūlymą, kad reikėtų susipažinti ir su kitų ne e, oficialių institucijų nuomonė dėl alkoholio. Gaminant alkoholį vyksta fermentavimas ir filtravimas ir filtravimo metu yra išgrindamos tam tikros taršos detalės O jeigu, pavyzdžiui, ryžiai yra užteršti radioaktyvimis medžiagomis, tai tos kietosios dalelės nepraeina pro filtrus. Ir dažniausiai užterštas yra tik tai pats ryžių apvalkalas, o ne e, to grūdo vidus. Much, uh, Dėkoju. Dėkoju už atsakymą. Na, o dabar sveikinuosi su komisijos nariu atsakingu už e, sveikatą ir vartotojų apsaugą. Apsikeisime nuomonėmis. Matau, kad kolegos jau kelia rankas, nes e, tikrai visi yra suinteresuoti apsikeisti nuomonėmis su komisijos nariu. Šiais metais ir kitais metais bus pateikiami teisės aktai. Jie yra rengiami ir štai dėl ko mes tikrai norime juos aptarti su jumis. Nu, įprasta procedūra. Visų pirma, komisijos narys kalbės 10 minučių. Uh, apibendrinti situaciją, po to bus e, keli klausimų ir atsakymų raundai. Nebenoriu gaišti laiko, taigi suteikiu žodį komisijos nariui. Džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus. Žodis jums dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, man labai malonu trečia e, čia pasirodyti trečiojo struktūruoto dialogo kontekste. Kaip e, komisijos nario atsakingam už sveikatą ir vartotojų politiką padėkosiu Džo Leininui už labai puikų bendradarbiavimą. Per jo dešimties metų pirmininkavimo laikotarpį šiame komitete tikiuosi, kad taip pat sėkmingai bendradarbiausime ir toliau. Ir taip pat sėkmingai vyks e, šis dialogas e, per likusi laikotarpį. Visų pirma, atkreipsiu dėmesį, kad labai džiaugiuosi, labai vertinu jūsų komiteto indėlį, jūsų indėlį į mano darbą ir tikrai manau, kad ir toliau tas bendradarbiavimas gali vykti sėkmingai. Dabar norėčiau papasakoti apie keletą labai svarbių aspektų, svarbių jums ir ypač apie tai, kas dabar yra svarstoma, kas yra rengiama, kas bus pateikta artimiausioje ateityje. Žinoma, aš visko negaliu apriepti per šį trumpą pasisakymą, nes be to ir šis komitetas turi labai plačius įgaliojimus, bet manau, kad jūs galėsite iškelti e, įvairius klausimus per klausimų ir atsakymų sesiją. Na, dabar dėl tų rengiamų dokumentų sveikata augimo labai. Tai yra programa ir tai yra nauja programa. Ir ji suteiks papildomą naudą, pridėtinę ES vertę ir sustiprins ryšį tarp sveikų, sveikų gyventojų ir ekonomikos augimo. Atkreipsiu dėmesį vieną svarbų dalyką. Komisija pasiūlė, kad busima programa vadintųsi sveikata augimo labai. Kai kas iš jūsų pabrėžia, kad sveikata pati savaime jau yra politikos tikslas ir kad ir tuo pačiu, na, ji yra tikslas. Ir aš tam pritariu. Kai kas sakė, kad reikėtų daugiau susitelkti galbūt ties augimo, nei ties sveikata, taip neturėtų būti, mes turime susitelkti ties sveikata. Uh, Ir kai sakome sveikata augimo labui, ne, neteigiame, kad sveikata tiesiog prisideda prie ekonomikos augimo, mes tiesiog sakome, kad investicijos į sveikatą padeda aukti ekonomikai. Jeigu gyventojai yra sveiki, tai iš tikrųjų prisideda prie ES konkurencingumo ir augimo. Aš noriu, kad ši programa padėtų mums įrodyti, kad sveikata nėra e, e, sąnaudos, tai nėra e, kažkas labai brangaus, tai yra tiesiog augimo neatsiejama dalis ir tai padeda taip pat užtikrinti mūsų gyventojų teisų, žmogaus teisų mm, gynimą. Taigi reikėtų tvaresnės sistemos, kuri užtikrintų, kad universalumas ir tvarumas nepateks nepalankę padėtį artimiausioje ateityje. Aš noriu akcentuoti, kad inovacijos ir tvarumas sveikatos apsaugos sistemose yra variklis mūsų augimo darbo tvarkė. Sveikatos politika yra platesnė Europos 2020 strategijos, strategijos, platesnės strategijos dalis. Ši programa yra finansinė mūsų sveikatos apsaugos priemonė, ji padės įgyvendinti tam tikrus e, teisės aktus, pavyzdžiui, dėl tarpvalstybinio sveikatos e, grėsmų. Tai nėra struktūrinė programa ar mokslinių tyrimų programa, jos e, finansinis paketas nėra didelis ir negalima tikėtis, kad ji padės lengviau funkcionuoti nacionaliniams sveikatos apsaugos sistemoms, tačiau ši programa gali padėti sustiprinti bendradarbiavimą ir sukurti priemonės, kurios savo ruoštų prisidėtų prie sveikatos apsaugos sistemų tvarumo uh, ir sumažintų neligybę. Ir aš tikrai laukiu diskusijų birželio mėnesį šiame komitete apie šį klausimą. Na, o dabar apie tarpvalstybinės sveikatos e, grėsmės. Gruodžio mėnesį komisija priemė E, pasiūlymą, kuriuo siekiama pagerinti koordinavimą ES lygių ir pasirengimą tokioms, e, tokiems pavojams atremti, remiamasi jau esamais teisės aktais e, dėl užkrečiamų lygų, lygų, kurios kurios sukelia biologinės cheminės aplinkos, neligų atsiprašau, pavojų, kurias sukelia įvairios priežastys. Ir aš tikrai laukiu greitai rezoliucijos dėl šios svarbos klausimo, nes e, tai yra iš tikrųjų visų ES piliečių labai. Dabar dėl maisto, ypač dėl to specifinio specializuoto maisto, buvo pasiūlyta peržiūrėti dabartines taisyklės ir tuo siekiama sustiprinti nuostatas skiriamas pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir apsaugoti vartotojus nuo e, piktnaudžiavimo, nuo įvairių pavojų kilančių dėl skirtingo nuostatų taikymo. Bandoma taip pat supaprastinti administracinę naštą, daugiau užtikrinti skaidrumo ir nuseklumo ir taip pat daugiau lankstumo užtikrinti e, tame besivyst, toje besivystančioje maisto rinkoje. Aš tikiuosi, kad per pirmąjį svarstymą parlamentas ir taryba jau galės e, susitarti. Komisija, žinoma, yra pasirengusi padėti uh, šiame procese. Kita svarbi iniciatyva, kuri dabar yra svarstoma, yra komisijos pasiūlymas dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Jo siekiama valstybėms narėms suteikti galimybę e, pareikšti, ar jos nori leisti savo teritorijoje m, mm, auginti tokius organizmus ar ne. Jau pasiekta nemažai dėl šio pasiūlymo ir aš tikiuosi, kad birželio mėnesį bus susitarta aplinkosaugos taryboje. Dabar dėl farmakologinio budrumo. Komisija šių metų vasario mėnesį e, priėmė atskirus e, keičiančius pasiūlymus dėl e, informacijos pacientams ir dėl farmakologinio budrumo pasiūlymų dėl farmakologinio budrumo siekiama užpildyti tam tikras spragas, e, ypač po mediator atveju. Aš džiaugiuosi, kad tiek parlamentas, tiek taryba nori, kad kuo greičiau būtų priimti šie pasiūlymai dėl farmakologinio budrumo ir uh, tikiuosi, kad nauji teisės aktai galės įsigalioti Liepos mėnesį. Turime pasinaudoti progą pasimokyti iš Mediator atvejo ir sustiprinti farmakologinio budrumo taisyklės priimtas 2010 metais. Įvairiose srityse turime sustiprinti. Na, o dabar dėl E, busimų pasiūlymų ir iniciatyvų. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ketinama peržiūrėti klinikinių bandymų direktyvą. Komisija planuoja priimti reglamento pasiūlymą iki, paskelbti reglamento pasiūlymą iki vasaros. Norime, kad Europa taptų patrauklesnė klinikiniams e, tyrimams kad dabar tokių tyrimų sumažėjo Europoje, tačiau, žinoma, nenorime, kad tie tyrimai kažkaip paveiktų duomenų e, patikimumą ar e, pacientų teisės ar saugumą. Žinoma, svarbu yra plėtoti, kurti naujus vaistus. Ir klinikiniai bandymai gali čia prisidėti. Jie gali taip pat prisidėti prie e, ekonomikos augimo ir darbų kūrimo, darbo vietų kūrimo. Taip pat gali padėti pritraukti didelių investicijų. Aš tikiuosi, kad šis komitetas tikrai prisidės teisėkuros procese šio svarbaus pasiūlymo atžvilgių. Dabar medicininė įranga. Aš esu įstikinęs, kad visi pritarė, jog PIP mm, kompanijos e, krūtų implantų atvejis iš tikrųjų reikalauja ryštingo atsakų. Iš tikrųjų, aš pritariu parlamento rezoliucijai išsakytiems nuogastavimams. Aš ir mm, toliau mm, stengsiuosi dirbti šioje srityje labai ryštingai ir um, pristatysime pasiūlymus mm, peržiūrėti medicinės įrangos teisės aktus. Šie pasiūlymai turėtų padėti sustiprinti pacientų saugumą ir taip pat išvengti tokių atvejų kaip PIP. Taip pat mes dabar dirbame su valstybėmis narėmis dėl skubių priemonių kurių būtų galima imtis pagal dabartinę reglamentavimo sistemą ir tos priemonės galėtų padėti sustiprinti veiksmus, ypač prižiūrint rinką ir m, mm, taip pat prižiūrint e, kompetentingas institucijas. Šis komitetas aktyviai dirba kovoje prieš tabaką jis yra tikrai stiprus sąjungininkas. Žinau, kad parlamentas laukia pasiūlymo dėl tabako gaminių direktyvos e, peržiūros ir e, per paskutinį metų ketvirtį planuojame pateikti šį pasiūlymą. Daug e, rūkančių žmonių yra paaugliai ir jiems iš tikrųjų paskui yra sunku mesti rūkyti. Mes manome, kad reikėtų susitelkti, bandyti sumažinti jaunų rūkančių žmonių skaičių. Direkt direktyvos, peržiūrėta direktyva turėtų iš tikrųjų sustelkti ties e, trimis pagrindinėmis rytimis, tai būtų taikymos rytis, e, patrauklumas ir prieiga. Ir taip pat e, dėmesys bus skiriamas kovai su neteisėta priekyba, nes išriškėjo toks poreikis. Gerbiami parlamento nariai turbūt pamena, kad mm, per taikinimo procedūrą praeitais metais nepavyko sustarti dėl naujų maisto rušių dėl, ir dėl klonavimo. Komisija dabar atskyrė klonavimo klausimą nuo e, bendro naujų maisto rūšių dokumento ir 2013 metų pradžioje planuoja pateikti atskirą pasiūlymą. Aš tikrai e, e, tikiuosi, kad jūs prisidėsite ir stengsitės kuo greičiau priimti pasiūlymus abiejose srityse. Turiuomenį tiek pasiūlymą dėl klonavimo tiek dėl naujų maisto rušių. Tikiuosi, kad bus jie priimti iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Kitas dalykas tai yra Europos maisto saugos institucijos sukūrimas. Mes tikimės, kad viskas bus jau parengta šią vasarą, kad e, ir tikimės pateikti teisėkros pasiūlymą metų pabaigoje. Taip pat e, oficiali kontrolė yra peržiūrima, bandoma supaprastinti taisyklės ir bandoma sustiprinti dabartinį požiūrį, dabartinius metodus. E, mes, ta peržiūra bus susijusi su tikrinimo mokesčiais, importo kontrolė ir taip toliau. Ir bus taip pat priimti reikalingi pokyčiai reik, e, susijęs su gyvūnų sveikata, augalų sveikata ir e, sieklamis. Reikia ir poveikio vertinimo ir jis turėtų būti greitai parengtas. Keturi pasiūlymai. E, tikimės keturių pasiūlymų. Dėl oficialios kontrolės ir tie pasiūlymai turėtų būti priimti iki šių metų pabaigos ir būtent jais siekiama na, atnaujinti mūsų teisės aktus šiuose srityse. Pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Aš trumpai dabar apibendrinau situaciją susijusią su pagrindiniais teisės aktais, kurie yra rengiami arba pasiūlyti šiais ar kitais metais. Ir aš tikiuosi, kad jūs suvaidinsite svarbų vaidmenį ir pasistengsite, kad mm, institucijos dirbs vartotojų labai. Todėl aš tikrai esu pasirengęs glaužiai su jumis bendradarbiauti kad užtikrintume geresnį gyvenimą mūsų gyventojams, mūsų piliečiams. Ir dabar mielai išklausysiu jūsų nuomonę ir atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū komisarui už pasisakymą. 17 pagėdaujančių kalbėti užsirašė. 19 kolegų prašo žodžio, turime aptarti kovos su tabako direktyva, medicinos e, preparatų direktyva ir daug kitų dalykų, todėl aš pradėsiu diskusiją suteikdamas žodį koordinatoriui, pirmiausia, kolegai Lyze. Trys minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarė už tai, kad jūs entuziastingai dirbate ir už jūsų pasisakymą. Norėčiau paminėti būsimus teisėkuros e, aktus, tai yra klinikinių tyrimų pasiūlymą. Labai malonu, kad komisija laiku patenks, pateiks tą pasiūlymą. Dėl tikslo mes sutarėme. Aš norėčiau jūs padrasinti, kad klinikinių tyrimų registracija taip pat būtų įtraukta į teisėkos aktų pasiūlymą, kadangi iki šiol susidarime su problema, kai yra registruojami vaistai, ne visi klinikiniai tyrimai yra nurodymo, ypač tie, kurie nebuvo tokie palankus, juos linkstama nutilėti. Todėl ta informacija JAF jau yra taip pat įtraukiama į aprašymą ir manyčiau, kad Taip galėtume ir mes išspręsti problemą, kurią aptarnėjome praėjusią savaitę komitete, būtent, kad e, būtų galima e, atlikti klinikinius tyrimus trečiosiuose šalyse, tačiau ten dėje nesilaikoma tokių kokybės e, reikalavimų, tokių kaip ES ir dažnai jų nesilaikoma. Todėl registracijos temas, temas sprendžiant, tokia nuostata būtų labai reikalinga. Taigi klausimas dėl klinikinių tyrimų trečiosios valstybėse yra spręstinas. Mes kalbėjome apie medicinos uh, preparatus, vaistus. Mes turime veikti labai greitai, vieningai ir kurti naują teisėkūros aktą kartu su uh, E, medicinos prietaisais reikėtų sutelkti dėmesį į in vitro diagnostikos dalykus, į testavimus. Ir ypatingą dėmesį reikėtų skirti DNR testams, kadangi tai yra, yra siūlomi testai, kurie tiesiog prognozuoja e, ateitį, tačiau mums nepakanka uh, duomenų sakoma, kad iš kraujo lašo galima nuspręsti daugą apie paciento sveikatą, tačiau mums trūksta papildomos informacijos, parametrų ir mums reikalingos konsultacijos. Ir jeigu šitie testai gali iš esmės paveikti paciento dafür... sveikatą ir ateitį, jeigu galima diagnozuoti kokią nors mm, genetinę lygą, todėl reikėtų nuspręsti, kaip reikėtų pasielgti su tokiais galimai dramatiškais rezultatais. Taigi tai temai reikėtų skirti dėmesio. Dėkojame Peterui Lyze. Tina McKevin, ji yra koordinatorė ir kartu farmakologinio budrumo pranešimo e, pranešėjai Linda. Mes taip pat tikimės, kad artimiausių metų su kolegomis pavyks susitikti. Šešėliniai pranešėjai tikėsi susitikti. Šiandien taip pat dar vyk koordinacinis posėdis. Mano Kolegos paminėjo daug klausimų, kuriuos ir jūs paminėjote, kuriuos paminėjo Dani Jurgensen. Pavyzdžiui, e, gyvūnų pervežimas, transportavimas. EFSA prašė komisijos, kad ji pateiktų planą, pagal kurį būtų mažinami pervežamų gyvūnų e, atstumai. Ir aš manyčiau, kad reikėtų pasistengti spręsti šį klausimą, kadangi vaikas baigėsi komisijai ir baigėsi šio parlamento e, kadencija. ES piliečiai laukia, kad šioje srityje būtų pateiktas koks nors pasiūlymas, turiu omenyje gyvūnų transportavimą. Chris Davis man kelia. Man skauda šiandien nežmoniškai dantį. Todėl aš norėčiau pasiteirauti, ką jūs galėtumėte man pasiūlyti. Tačiau aš kalbu, žinoma, apie politinius dalykus. Norėčiau paminėti apie kosmetikos produktus. Prieš Po aštuonių uh, mėnesių bus pateiktas atitinkamas pasiūlymas dėl e, priedų, kurie naudojami e, gaminant kosmetiką, tačiau reikėtų numatyti ir tam tikras išimtis tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis. Gal jūs galėtumėte pasakyti, kokiais atvejais jos būtų uh, taikomos ir ar tos šimtis bus numatytos deleguotų teisės aktų ar pirminės teisės aktų. Taip pat reikėtų suformuluoti labai aiškius siekinius. Mano kolegos, kurie turėjo išvykti, prašė paklausti apie maisto švaistimo mažinimo programą. Ar tai yra jūsų kūruojama tema sritis ir jeigu taip, tai ką komisija ketina daryti, kad pateiktų kokiu nors konkrečių iniciatyvų spręsti šitą maisto netausojimo klausimą. Dėkoju Kris, žaliųjų vardu Mišel Evazy. Merci, monsieur. Ačiū pirmininkė. Labadiena, ponė komisijos nariai. Aš noriu užduoti Jums pakankamai konkretų klausimą, nes nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, Generation Future, Pesticide Action Network, mūsų uždė klausimą, kad nuo 2008 iki 2012 metų pabaigos e, yra E, suteikima galimybė gražinti į rinką dešimtis pesticidų rūšių, e, kurios buvo išimtos iš rinkos anksčiau dėl tam tikrų aplinkosauginių reikalavimų nesulaikymo, nes pasitelkus 33-2008 metų e, sausio mėnesio reglamentą yra numatomas tų pesticidų antrinio panaudojimo mechanizmas ir procedūra. Prancūzijos ir Junktinės karalystės mokslininkai neseniai paskelbė Science žurnale, kad insekticidas e, vienas yra pragaištingas naminėms bitėms. E, taip pat e, skelia grėsmę žmonių sveikatai. Noriu paklausti, kaip vertinate šį pranešimą, nes 90, e, direktyva 91 2011 e, e, tokių galimybių nenumato. Ačiū. Dabar kalbėjo paskutinė koordinatorė yra Kati Kalijotas. E, ačiū, ponė Daly, kad atvykote. Manau, tikrai puiku su jumis pasikeisti nuomonėmis. Labai mane džiugina du jūsų pasiūlymai dėl naujoviškų maisto produktų ir dėl klonavimo, nes e, klonavimui e, daromas vis didesnis spaudimas. Noriu paklausti, ar Ar žinote, kas yra penk penk? Aha. Atrodote truputėlį sutrikęs, galiu Jums paaiškinti. Vakar buvo paskelbta, kad Kinijoje buvo sukurta klonavimo būdu nauja avis dolį, kurios pavadinimas penk penk sukryžminus genetiškai modifikuotą genetiškai modifikuotos avies lasteles e, ir pasitelkus klonavimo procedūrą. Sukryžminus tą klonotą avį su kirminu. Ir e, iš tos avies penk-penk e, tikimasi gauti labai e, gerų maistinių taukų. Ir e, noriu paklausti, ar tokio pobūdžio produktus ir jų prekybą jais galime kaip nors sustabdyti, pasitelkę atitinkamas gimo taisyklės, ar reikia mums naujų taisyklių. Dėl gyvūnų transporto dauguma parlamento pasisako už trumpesnį jų gabenimo laiką ir nuotolius. Jūsų atstovas dalyvaus diskusijose pranešė, kad numatoma peržiūrėti 2005-2001 direktyvą, tiksliau nenumatoma peržiūrėti šios direktyvos. Ar galite patvirtinti, kad e, tokia informacija nėra teisinga ir e, kad e, kitėjant imtis veiksmų, kad gyvūnų gabenimo nuotoliai sutrumpėtų. Noriu paklausti, kada bus pateikti taip pat pasiūlymai dėl maisto produktų profilio. Ačiū. Pirmąjį klausimų ratą baigime klausimą apie penk penk naują e, avį e, dolį. Iš vis to klonavimo būdu paprašyčiau komisijos nario atsakyti užduotus klausimus, parašau jam žodis. Labai ačiū. Pradėsiu Nuo Pėterio klausimo dėl klinikinių bandymų manau, kad e, jūsų pasiūlymai, juos atsižvelgiama naujame mūsų teikiamame pasiūlyme šiuo metu. Siekime užtikrinti, kad visi klinikiniai bandymai naudojami vaistų patvirtinimo ar registravimo procese E, turi būti nustatomi ir informacija apie juos pateikiama prieš e, registracijos proceso pradžią, nesvarbu, kur tie bandymai vykstų, net ir už ES ribų, e, nes yra nustatytos atitinkamos kontrolės klinikinių bandymų procedūros tam, kad būtų užtikrintas atitinkamų kriterijų laikymasis ir gautume visokiojo paneigiamą ir teigiamą šių bandymų metu e, sukaupimą informaciją, nes e, ji ir teigiamai ir neigiamai yra naudinga, taip pat ir mokslo bendruomeniai svarbu žinoti apie tai, kas vyksta, kalbant apie in vitro mm, ir e, DNR. Bandymus e, tai yra su etikos aspektais susiję klausimai, priklausantis valstybių narių įgaliojimams. Linda, dėl farmakologinio budrumo malonu girdėti, kad viskas vyksta kaip numatyta. Neseniai e, girdėjau tam tikros nerima keliančios informacijos iš tarybos pusės e, dėl tų, kad bandoma e, nustumti į pašalį šios klausimus. Tačiau tarpininkai mums suteikė labai svarbios, rimtos informacijos, kuria patvirtinama, kad reikia e, stiprinti atitinkamas pastangas, kurios šiuo metu dedamos šioje srityje. Ir mes reikalaujame atitinkamų pokyčių kurie turėtų atsispindėti galutinėme pasiūlyme, kuriam turės pritarti parlamentas ir taryba dėl gyvūnų gabenimo, transportavimo. Aš e, susijęsiu atsakymą šį klausimą su ponios Lietar klausimu. Mums kelia, e, mes rimtai vertiname gyvūnų transportavimo problemas, laikausi nuomonės, kad e, dabar galioja reglamentas dėl gyvūnų transportavimo Deja, e, jo nuostatų gyvendinimas nepakankamas, todėl pirmiausia turime reikalauti, kad e, tokio pobūdžio reglamentai būtų įgyvendinami, naudojantis e, naujausią technologinę įrangą turime įgyvendinti galiojančius reglamentus dėl klausimo, ar pritariu e, siūlymui mažinti transportavimo nuotolius, galiu tik pakartoti tai, ką viešai sakiau anksčiau. Aš e, manau, kad apskaitai neturėtų būti e, jokio gyvūnų transportavimo, jeigu tai įmanoma. Tas klausimas susijęs su gyvūnų kilmės produktų ženklinimu, kuomet produktai yra ženklinami tose vietose, kur e, gyvūnai yra skerdžiami, o ne ten, kur yra išauginami. Mes turime e, spręsti problemą iš esmės. E, turime galvoti, kas sukelia gyvūnų transportavimo, kokios yra gyvūnų transportavimo pagrindinės priežastis. Ir dabar mes turime gyventi reglamentus dėl transportavimo laiko, matavimos. E, e, pakrovimo, gyvūnų iškrovimo, e, kas sukelia visas šias problemas, sukelia tai, kad e, arkliai iš Rumunijos yra gabenami į Italiją, ten yra skerdžiami, o, o taigi tas produktas e, yra rumuniškas iš esmės, nes tie arkliai buvo užauginti Rumunijoje. Tokia yra tiesa, jeigu mano nuomonės paklaustumėte. Manau taip pat, kad e, reikia sutelkti pastangas visiems, kad galėtume rasti veiksmingą gyvūnų transporto problemų sprendimą dėl kosmetikos priemonių. Nepaisant to, kad e, pasiekta didelė pažanga kosmetikos pramonėje, reikia tą pripažinti, pažanga buvo pasiekta dėl parlamento prieš kurį laiką patvirtintų teisės aktų, e, siekiant pakeisti bandymus su gyvūnais alternatyviais bandymais, buvo padaryta didelė pažanga, taip pat daug lėšų investuota ir tai irgi sveikintinas dalykas vis dėl to. Yra dar kai kurių trūkumų, nes iki šiol dar nėra uh, kai kurių alternatyvių bandymų galimybių. Kuomet paklausiu, per kiek laiko e, šios problemos turėtų būti išspręstos, tai vienos priemonės turėtų atsirasti po šešerių metų, o kitos priemonės kol kas e, neaišku, kada atsiras. Aš e, tokią padėtį vertinčiau taip, kadangi yra numatytas galutinis terminas, kada uh, turėtų atsirasti šie alternatyviai metodai, turėtume e, kol kas e, nukelti atitinkamo teisės akto patvirtinimo ir galtinio prieimimo patvirtinimą. Mano nuomonė logiška būtų teikti, kad teisės aktas turėtų tačiau įsigalioti taip, kaip planuota. Taigi to nukelimo nereikėtų e, vykdyti. Tokia, toks būtų svarbiausias principas. Taip pat turėtume numatyti galimybę taikyti tikrai naujoviškus, tiksliau, e, nujauškus, naudoti tikrai nujauškus ingredientus e, ir toliau juos kurti, išradinėti, ketiname pasiūlyti naujų išimčių taikymo sistemų, pagal kurią Europos piliečiai turėtų galimybę įsigyti naujos vertingos kosmetikos, naujoviškos vertingos kosmetikos produktų, ir taip e, skatinti pramonę atsisakyti bandymų su gyvūnais. Būtų taikomus, taikomi labai griežti e, reikalavimai šių kosmetikos gaminių gamybos procesui. Sieksime uh, kad būtų kaupiami atitinkami duomenys, kuriais būtų patvirtinama ir įrodoma, kad laikomas atitinkamo farmakologijos e, srityje galiojančių taisyklių ir teisės aktų Europos Sąjungoje. Sakant į klausimą dėl e, to, kokią teisės formą reiktų pasirinkti, ar e, pirminės teisės aktą, ar deleguotą teisės aktą. Manau, kad mes pasirinksime patį, tinkam, pačią tinkamiausią formą tam, kad mūsų siūlomos priemonės būtų e, įgyvendinamos tinkamiausių ir griežčiausių būdų. Dėl maisto produktų švaistimo už šią sritį atsakingas komisijos narys kolega Patošnikas, tačiau labai glaudžiai bendradarbiaujame su kolega ir jo tarnybomis iki šių metų pabaigos pateiksime dar vieną pasiūlymą dėl tausaus vartojimo kartu su komisijos nariu Potočniku. Šis metais dalyvavome, taip pat ir praėjusiais metais konferencijoje maisto produktų švaistimo tema. Labai daug dėmesio skiriame mūsų veiksmams šioje srityje, nes tai susiję tiek su aplinkos tarša, tiek su uh, maisto taupimu, su mūsų ekonominė e, realybė. Reikia šviesti gyventojus uh, tinkamesnio maisto vartojimo srityje, parodant jiems uh, atitinkamus būdus, kaip e, galima pirkti maisto produktus ar mažesniais ar didesniais kiekiais. Ir yra dar kitų įvairių niuansų, kuriuos svarstame ir nagrinėjame dėl pesticidų. Du 2009 metais Europos parlamentas ir taryba patvirtino naują e, teisės aktų, tiksliau pagrindų reglamentą dėl pesticidų, kuria, kuriame reikalaujama peržiūrėti rinkoje naudojamus pesticidus, kuriems jau numatytas išimimas iš e, rinkos atitinkamas terminas. Mes nieko negražiname į rinką, mes nustatėme atitinkamą terminą laikotarpį, per kurį bus atlikta atitinkama dabar naudojamų pesticidų peržiūra pagal galiojančius naujus teisės aktus 5.5. Klausimas dar, dar kartą susijęs su klonavimu. su ponė Liotart pakankamai išsamei per taikymo procedūrą šį klausimą svarstėme pažadėjome taikyti, e, pradėti tiksliau e, atlikti poveikio įvertinimą, e, kuriame būtų atsižvelgiama į visus klonavimo aspektus, į klonuojamų kartų skaičių gyvūnų ženklinimą ir taip toliau ir panašiai. Taigi atliekant poveikio vertinimą į visus aspektus bus atsižvelgiama kaip pažadėta. E, tačiau neturėtume turėtume apsišarvuoti kantrybę. Yra numatyti tam tikri galutiniai terminai ir 2013 pradžioje jau gausime pirmosius rezultatus dėl klonavimo, pateiksime, pristatysime juos jums ir galėsime svarstyti toliau teisės aktus kuriuose būtų nagrinėjimas išskirtinai klonavimas. Ir kol bus atliekamos šios su klonavimu susijusios procedūros, galime ir norime toliau e, svarstyti naujoviškų maisto produktų direktyvą, atsižvelgdami į jūsų pastabas dėl e, nesamimo teisės aktų klonavimo srityje. E, E, juos taip pat e, rengsime, siesime su naujauškais mokslo produktais ir galėsime, pavyzdžiui, į atitinkamą teisės aktą dėl naujauškų maisto produktų įtraukti pastraipą, kuriam, kurie būtų e, ribojamos klonavimo galimybės ir tokiu būdu jau galėtume patvirtinti tam tikrą teisės aktą, įtraukti į, į mūsų kodeksus ir tokiu būdu galėsime kontroliuoti tokius uh, reiškinius kaip penk-penk arba kitus susijusius gaminius ir produktus. Tačiau aš laukiu jūsų signalo, norėtumėte tokia linkme pasukti, pasirinkti greitesnę procedūrą, naujoviško maisto produktų direktyvo galėtume numatyti tam tikrus klonavimo apribojimus ir palaukti platesnės apimties teisės aktų skirto išskirtinai klonavimo problemams. Pateikti atitinkamą pasiūlymą vėliau, tačiau aš iš tiesų laukiu jūsų komiteto signalo, kokį kelią pasirinkti. Dėl maistinių profilių. Šiuo metu svarstome įvairias galimybės siekti pažangos šioje srityje. Klausimas pakankamai keblus, tačiau manau, kad įspręsime jį taip pat, kaip įsprendėme su ženklinimu ir panašiais aspektais susijusios problemas. Dėkoju komisijos nariui už tokius konkrečius e, atsakymus į mūsų koordinatorių klausimus. E, galima iškelti ir Rio plus 20. Dėl maisto švaistimo klausimą bus galima kelti ir jo plus 20 e, kontekste. Žinau, kad panas Potočnikas irgi dirba ties šiuo klausimu. Yra planuojami konkretus veiksmai Rio plus kontekste. Na, o dabar antras e, klausimų randas. 14 narių paprašė žodžio ir vis 14, 40. 14, atsiprašau. Taigi visiems suteiksiu žodį ir kalbėkite trumpai. Kalbėkite trumpai, kad komisijos narys galėtų atsakyti jūsų klausimus. Pirmas kalbė. François Fransuos Grostet, tai labai gaila, kad tik pusantros minutės skiriate, nes norėčiau daug ką pasakyti, būdama pranešėjęs sveikatos apsaugos klausimais, norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad pasiekėte, jog 5,5 procentų būtų e, padidinami sveikatos programų asignavimai krizės e, akivaizdoje. Tai yra pagirtinos pastangos, puikiai žinote, kad e, šiek tiek nesutarėme dėl pavadinimo, nes jūs siūlote pavadinimą sveikata e, augimui, aš siūlau e, pasirinkti pavadinimą sveikata ir ekonomikos augimas. Aš manau, kad komitete dar galėsime šią temą išsamiau apsvarstyti. Mes stebėsime, kaip bus paskirstami biudžetiniai asignavimai dėl uh, tarp keturių pagrindinių programų siekiant užtikrinti geresnį sveikatos apsaugą, lygų prevenciją, apsaugoti e, piliečius nuo tam tikrų sveikatos apsaugos grėsmių. Taip pat reikia galvoti apie gyventojų mūsų visuomenės senėjimo padarinius ir turime glaudžiai bendrauti su jumis ir su pirmininkaujančia Danija. Kelis aspektus norėčiau aptarti. Tai yra e, Kinijos gamybos produktų antplūdis e, e, ir su e, jais susijusi bakterinė tarša, 50 procentas iš Kinijos vežimų produktų nėra kontroliuojami, melaninas, želatina, tofu, pomidorų koncentratai ir dažai, visi šie produktai nėra kontroliuojami E, tai yra labai grėsminga situacija, nes visi puikiai žino, kaip yra auginami ir gaminami atitinkami produktai Kinijoje. Aš norėčiau, e, kad suteiktumėte daugiau informacijos šiuo klausimu, nes man atrodo patys labai grėsminga. Glenis Wilmer and afterwards Hošnelard. Thanks very much. Dėkoju, dėkoju, kad atvykote į šį komitetą. Sutinku, kad uh, reikia sakyti sveikata ir augimas, o ne sveikata augimo labui, nes, nes tai būtų labai svarbu. Džiaugiuosi, kad klinikiniai bandymai ir pasiūlymai dėl jų bus patikti prieš vasarą. Tikrai reikia imtis kažkokių veiksmų, nes dabar situacija nėra patenkinama, aš džiaugiuosi. Dėl tabako gaminių norėčiau e, paklausti. Aš tikrai domiuosi šio klausimu. Šis komitetas dirba uh, tikrai daug ties šio klausimu. Visi žinome, kad tabakas e, kenkia gyventojų sveikatai ir kainuoja daug mūsų sveikatos apsaugos sistemams. Aš iš tikrųjų mm, pritariu tam, ką jūs darote, bet nereikėtų laukti iki metų pabaigos iš to pasiūlymo. Aš norėčiau, kad šitie pasiūlymai būtų pateikti jau dabar dėl tabako, jau ir taip per ilgai laukiame dėl šių pasiūlymų. Tikiuosi, kad kuo greičiau jie bus pateikti, nes tikrai nereikėtų laukti metų pabaigos. Uh, Tikiuosi, kad nebus daugiau vilkinama laiko. Ir žinau, kad tikrai e, didelė lobistinė veikla yra atliekama iš tabako pramonės. Tikiuosi, kad imsimės kažkokiu veiksmu, nes e, tikrai nereikia Tikrai nereikia ieškoti pasiteisinimų ir, na, lauksiu jūsų pasiūlymų kuo greičiau. Tie, e, šie pasiūlymai yra per daug svarbus mūsų gyventojams, negalima visko atidėlioti. Dėkuoju, sako pirmininkas. Kitas kalbėtojas. Hosnelhat, dėkoju komisarui, kad jūs atvykote. Dėl naujų maisto produktų jums reikėtų Paskubėti su teisės aktu, kadangi naujų produktų vis daugėja ir, žinoma, reikėtų atidėti klonavimo teisės akto pasiūlymo svarstymą. Susidurime su problema, kad valstybėse narėse dažnai neįgyveninamos teisės aktų nuostatos. Norėčiau paklausti, kokių priežasčių yra dėl to, kad neįgyvendinamos uh, nuostatos valstybėse narėse, ar jūs numatė kokias nors e, nuobaudas. Kitas klausimas dėl e, atsparumo antibiotikams. Ar jūs planuojate kokias nors paralelės priemonės e, žmonėms naudojimų antibiotikų sityje, taip pat gyvūnams naudojimų teisės srityje, ar tokių priemonių uh, galime tikėtis, jeigu taip, kada? Ir ar pasikeis e, patikros, kurias vykdo e, valstybinės institucijos, labai svarbu, kad e, gyvūnams skirtų medikamentų teisės aktas artimiausių metų būtų pakoreguotas valstybėse narėse prieimus tokias programas arba teisės aktus iš tikrųjų galima padidinti ES institucijų įvaizdį, įvaizdį pasitikėjimą jomis. Ačiū komisarė, generalinis sekretoriau. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Sagen, ist das zweifelhaft. Da sollten Sie Ai, augimas sveikatai iš tikrųjų nieko nereiškia, galbūt reikėtų pasi, paieškoti kito pavadinimo. Reikėtų apskritai pagalvoti kartu su koordinatoriais, ar nereikėtų priimti naują, naujų maisto produktų uh, įstatymą ir po to jau 2013 metais priimti atskirą teisės aktą dėl klonavimo. Dauguma koordinatorių būtent pasisakė už tokį sprendimą. Trečias klausimas septintoji aplinkos apsaugos veiksmų problema. Ir ten yra atskiras skirsnis, kuriame kalbama apie aplinką ir sveikatą. Senoji programa buvo priimta 2004 metais, aš nežinau, ruošdant, ruošiant ją jūs dalyvavote. Tačiau, kaip ten bebūtų, sąsajų tarp aplinkos ir sveikatos apsaugos yra daug sąsajos e, taškų. Odos e, vėžys. Neseniai aš Kopenhagoje lankiausi seminare ir e, išgirdau informaciją, kai kuriuose valstybėse jaunuoliams iki 18 metų negalima e, naudotis solariumų teikiamomis e, paslaugomis turint omenyje, kad e, mūsų visuomenė senėja ir tai, kad e, šitos e, švitinimo procedūros kenkia sveikatai, reikėtų atkreipti dėmesį būtent į šį klausimą. Kur nepaž nėra, tai Miss Stevens. Tada, pane Jevens, atsiprašau, atsiprašau. atsiprašau. Dėkoju, pirmininkė. E, jūs minėjote politinį susitarimą birželio mėnesį taryboje jis turėtų būti priimtas. Žinote turbūt, kad praeitais metais pasikeitė teisės aktai dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų ir dabar jau leidžiama juos naudoti maiste. Aš norėčiau, kad e, jūs patvirtintumėte, kad neplanuojate tokių pat veiksmų imtis dėl sieklų. Nes turbūt žinote, kad mes e, apskritai prieštaraujame genetiškai modifikuotiems gaminiams visoje Europoje ir iš tikrųjų Europos parlamentas priešintųsi tokioms ar panašioms priemonėms ir apskritai visuomenė priešintųsi, nes visuomenė nori, kad būtų labiau apriboti genetiškai modifikuoti gaminiai. Pirmininkas, dėkoju. Ir paskutiniai du kalbėtojai. Jūsų. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už informaciją. Dėl farmakologinio budrumo pritariu Evans, o dėl gyvūnų gerovės. Tai žinoma svarbu, kad gyvūnai gerai jaustusi. Tačiau reikia pasakyti, kad daugybė gyvūnų yra transportuojama kasmet. Kiek visą tai gali atseiti. Kalbant apie gyvūnų gerovę. Nereikia parašų, reikia EFSA institucijos veiksmų. Ten jie žada ne apskritai panaikinti gyvūnų transportavimą, bet tiesiog apriboti. Uh, Kalbant apie gyvūnų gerovę, juk ant korto statomi ekonominiai interesai. Dažnai, kai kalbame apie aplinkosaugą, iškyla tas gyvūnų gerovės klausimas. Na, o kaimo vietovėse ne visada įmanoma kas šimtą kilometrų turėti skerdiklas, nes reikia laikytis labai griežtų reikalavimų ir tiesiog ekonomiškai sunku yra turėti tiek daug skerdiklų, reikia už tai gyvūnus transportuoti, gyvus gyvūnus, vežti į tas skerdiklas toliau. Visi šie klausimai, žinoma, yra labai svarbus, bet kai mes importuojame gyvūnus iš trečiųjų šalių, o tose šalyse nėra laikomasi reikalavimų ir, ir mes patys ne visada tų reikalavimų pakankamai laikomės. Taigi tie standartai turi tapti tiesiog pasauliniai, jų reikia laikytis viso pasaulio lygiu. Vištos e, deda kiaušinius narvuose ir tai irgi yra baisi situacija. Reikia visą tai aiškinti žmonėms, kad jie tai žinotų. Dėkoju. Na ir Karin Kalma. Norėčiau padėkoti komisarui, kad jisai atvyko pas mus padiskutuoti. Norėčiau paminėti kelis e, aspektus tabako gaminių direktyvos laukime jau ilgai ir tikiuosi, kad antrajame pusmetyje tas pasiūlymas bus pateiktas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į naudingas ir halucinuojančias medžiagas. Svarbu, kad jos būtų įtrauktos į šią direktyvą. Aš pritariu kolegai Lainen, kuris mane, kad programos pavadinimas nėra tinkamas. Galbūt reikėtų programą vadinti e, sveikatį, sveik, e, sveikatos raštingumu. Manyčiau, kad reikėtų pavadinti programą taip, kad ją suvoktų visi. Ir be to norėčiau, kad jūs komisaro funkcijas vykdantis atkreiptumėte dėmesį ir į žemės ūkio politikos e, problematiką. Dabar žemės ūkio politika yra keičiama ir todėl norėčiau, kad jūs pritartumėte mūsų siūlymams. šitas e, komitetas vadinasi jau kiek kitaip, netgi vokiškai dabar kalbama ne liaudies sveikata, bet visuomenės sveikata. Gerbiamas komisijos nary, prašom atsakyti į e, klausimus. Žodis jums. Na. Tikrai dabar matau, kad e, diskutuojame dėl programos pavadinimo, bet tikiuosi, kad programos turinys yra jums e, labiau priimtinas nei pavadinimas. Aš tikrai pažadu, kad nesipešime dėl to pavadinimo, bet e, pabandysime rasti geriausią pavadinimą. Man sveikata ir augimas kaip pavadinimas neatspindi visko. Čia sveikata ir augimas atsiranda tame pačiame ligmenyje. Ir man tai nepatinka, nes augimas negali būti, ekonomikos augimas negali būti tame pačiame lygyje kaip sveikata, kai kalbame apie programą skirtą sveikatai. E, na, augimas gali būti susijęs, žinoma, su sveikata, jis yra susijęs, tai jis. E, ir iš tikrųjų turėtume kartu pabandyti rasti gerą trumpą pavadinimą, kuris gerai atspindėtų šios programos esmę. Kodėl apskritai minime ekonominį augimą šitame pavadinime? Dėl to, kad tas augimas tapo labai svarbus žodis, jisai atvers duris pinigams, biudžetui. Man nepatinka kalbėti apie ekonominius sveikatos aspektus, aš nekenčiu tiesiog to daryti, bet mes e, esame politikai, esame pragmatikai ir uh, Žinau, kad norint atverti duris, norint gauti lėšų mūsų programoms, aš turiu užpildyti tą spragą, turiu sieti sveikatą su ekonomika, su ekonomikos augimu. Mes turime tai daryti ir tai mes ir darome. Bandome, bandydami pasiekti savo pagrindinį tikslą, užtikrinti gerą mūsų gyventojų sveikatą, uh, kad ir kokie, ar tai turtingi ar neturtingi gyventojai, visi jie turi būti kuo sveikesni. Tokie, toks yra mūsų tikslas. Ir turime taip pat užtikrinti mūsų sveikatos apsaugos tvarumą. Tai yra vienas, vienas didžiausių problemų mane neraminančių. Aš tikrai tai atvirai pripažįstu. Vakar jau tai sakiau Danijoje, kalbėdama su sveikatos ministrai, sakiau, kad reikia labai atsargiai uh, E, atsargiai žiūrėti tai, kad, į tą grėsmę, kad mūsų sveikatos apsaugos sistemos žlugs Europos sveikatos apsaugos sistemos. Mes turime užkirsti tam kelią. Jau aš dvi valandas vakar apie tai kalbėjau, dabar nebeminėsiu visko, bet, žinoma, reikia nepamiršti šito aspekto, reikia naujų finansavimo metodų, reikia investuoti į inovacijas, į įvairius dalykus. Jeigu to nedarysime, tai tikrai kils labai rimtų problemų. Dabar, kalbant apie Kiniją, pasakysiu, kad daug gaminių iš Kinijos, jiems e, nėra suteikiami leidimai, pavyzdžiui, mėsa, e, jautiena, keuliena ir aviena. Jie jų neleidžiama įvežti. E, sistemiškai yra tikrinami šie gaminiai ir kiti gaminiai taip pat yra sistemiškai tikrinami. Uh, Mes tikrai darome viską, ką galime, kad visi tie gaminiai, rizikingi gaminiai būtų nuolatos kontroliuojami. Kai aš kalbuosi su kolegomis iš Kinijos, mes vis minime tos dalykus, tai yra mums svarbios temos, mes jų visuomenė irgi keičiasi, einama prie kokybės, nes visuomenė turtėja, Ir yra daug didesni reikalavimai dabar jau Kinijoje. Jie patys perorientuoja, keičia savo ekonomiką, nes e, perinama prie vartojimo viduje, šalies viduje. Mažiau eksportuojama, daugiau jau šalies viduje naudojama ir tai iš tikrųjų teigiamai veikia kokybę. Man, mano šūkis yra kokybė vietoje. Todėl bandykime skatinti kokybę pačiose gamybos vietose. Tabakas. Norėčiau, kad tai būtų buvo aptarta vakar. Aš turiu pripažinti, kad man atrodo, kad einama prieš srovę. Tikrai situacija nelengva. Aš ir toliau dėsiu visas pastangas, kad užtikrinčiau, jog bus pateikti stiprus pasiūlymai, galintis padėti įgyvendinti mūsų sibrieštus tikslus. Tai yra sumažinti rūkančių žmonių skaičių ir ypač jaunų rūka, rūkorių skaičių, ypač moterų jaunų statistiniai duomenys e, rodo vis dėlto priešingas tendencijas rūkančių. Daugėja, jaunų rūkančių žmonių daugėja ir aš tikrai ir toliau dėsiu visas pastangas ir darysiu spaudimą šitoje srityje. Naujoviškas maistas, kaip jau sakiau, nekalbėsiu vėl detaliai apie tai, aš norėjau jūsų nuomonę išgirsti apie terminus, norėčiau, kad viskas vyktų kuo greičiau, tačiau matau, kad komitetas norėtų palaukti. Na, mes tikrai, manau, stengiamės. Dėl teisės aktų, kurie nėra įgyvendinami, nepakankamai įgyvendinami tiesa, kad nepakankamai įgyvendinami, Tačiau e, ką komisija gali padaryti? Komisija teikia teisės aktus, siūlo teisės aktus. Ir dažnai mes galime imtis veiksmų, imtis iniciatyvos, galime kontroliuoti, galime daryti spaudimą. Tačiau dėl vištų dedeklių direktyvos, pavyzdžiui, negalėjome nieko padaryti, kol nesibaigė pereinamasis laikotarpis. Dėl pietų direktyvos irgi nieko negalime padaryti kaip komisija, kol nesibaigė pereinamasis laikotarpis, jis baigsis šių metų pabaigoje. Mes galime tiesiog stebėti, žiūrėti, e, prašyti informacijos iš valstybių narių, tai ir darome, tačiau tai, ką aš dabar darau, aš keliu klausimus, aš klausiu valstybių narių, aš darau joms spaudimą, kad e, žinotume, kokia yra padėtis įgyvendinimo atžvilgių. O dėl veiksmų planų. Tai reikia, žinoma, svarstyti, kokie veiksmų planai turės būti gyvendinti ir kaip bus su tomis šalimis, kurios neįgyvendino dar teisės aktų, kaip, kaip ten bus su tais veiksmų planais. Keuliena, e, čia tikrai yra problema. Ir atsekamumas keulienos yra problema. Tai yra didžiulė problema. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs, parlamento nariai, dirbtumėte savo šalyse ir skatintumėte įvairiose srityse tų direktyvų įgyvendinimą. Aš rytoj vyksiu į Luksemburgą, kalbėsiu su, su žemės ūkio ministrais ir galiu jūs užtikrinti, kad tikrai labai akcentuosiu šį klausimą. Kaip ir kitus klausimus, kit, akcentuosiu tos teisės aktus, kurie dar neįgyvendinti. Tačiau reikia uh, matyti viską iš tinkamos perspektyvos, iš savo patirties. E, dėl vištų dėdeklių direktyvos galiu pasakyti, kad reikia labai atsargiai e, kurti teisės aktus. 12 metų pereinamasis laikotarpis gerai, aš tam neprieštarauju. Tačiau šalia to turi būti veiksmų programa, ir tarpinių etapų stebėjimas. Reikia stebėti, kas vyksta valstybėse narėse. Reikia, kad atitinkamos institucijos imtųsi veiksmų, kai to reikia. Ir ne visada viskas klostosi taip, kaip reikia. Todėl siūlyčiau, priimant teisės um, aktus, iš karto galvoti ir apie kontrolę, kad užtikrintume, jog bus E, iš tikrųjų įgyvendinami teisės aktai valstybėse narėse. Džo klausė apie aplinkosaugos ir sveikatos veiksmų programą. Aš e, pritariu Jums, kad aplinka ir sveikata yra glaudžiai susijusios, pavyzdžiui, tarša iš e, tarša, įvairūs klimato aspektai yra glaudžiai susiję su sveikata ir tą ryšį reikia matyti dėl soliariumų. Mes neseniai priemėme reglamentą, kuriuo yra ribojamas ultravioletinių spindulių stiprumas. Tai yra soliariumuose tas stiprumas yra ribojamas ir mes dirbame tą linkmę. Pone Evans nuo e LP frakcijos. Iškelia klausimą, mes įvedėme e, techninės, e, techninės matavimo priemonės, renkame informaciją apie galimas pasiekmes, kurios gali išryškėti dėl šio sprendimo Mes tikimės, kad nebus jokių neigiamų pasiekmių, kad apie jas nebus pranešta. Pasiūlysime panašų techninį sprendimą dėl dėl nulinės tolerancijos. Taip pat buvo iškeltas klausimas apie gyvūnų transportavimą. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Tiesa. Tai ką jūs sakote. Maisto saugos e, organiz... institucija mus konsultuoja šiais klausimais. Na, tas konsultacijas, tos patarimus galima įvairiai dar interpretuoti, bet aš galiu pasakyti, kad mes tikrai dirbame šioje srityje gyvūnų gerovė. Čia dar atsakysiu į ankstesnį klausimą. Tai mums yra svarbus klausimas. Gyvūnų gerovė yra svarbus klausimas. Lisabono sutartyje jau yra išdėstytas šis klausimas kaip viena iš vertybių ES ir tai tikrai yra mūsų misija. Žmonių gerovė, gyvūnų gerovė, tai reikia pasakyti, kad žmogaus gerovė priklauso nuo gyvūnų gerovės. Jeigu gyvūnų gerovė yra užtikrinama, tai užtikriname ir žmonių gerovę, užtikriname maisto kokybę ir saugą ir toks būtų mūsų atskaitos taškas. Dabar įgalinimas. Galių suteikimas, apie tai vakar irgi kalbėjau Kopenhagoje ir pasakiau, kad galių suteikimas yra nauja politikos paradigma žmonės neleis mums, kaip politikams, e, tiesiog kalbėti, mes turime suteikti žmonėms galias. Tai reiškia, kad turime teikti informaciją. Informacija suteikia tas galias e, raštingumas, mokymas. Mokymas, kaip interpretuoti, kaip aiškinti tą informaciją ir kaip ją pritaikyti savo praktinėme gyvenime. Galbūt e, vienas žmogus taiko vienaip, kaimynas jo taiko kitaip. E, čia kalba eina ir apie maisto ženklinimą ir taip toliau. Taigi, tas e, iš vartotojo perspektyvos. Aš sakyčiau, kad reikia įgalinti vartotojus. Ir aš tai darau dabar ir dėl pacientų įgalinimo sveikatos srityje. Imuosi veiksmų tikrai. Uh, Aš e, Aš glaudžiai bendradarbiausiu savo kolegomis dėl to taip pat. Ir tikrai daug darbo turime. Bet suprantu, ką jūs norėjote pasakyti. Dėkoju komisijos nariai, sako pirmininkas, už atsakymus. Na, o dabar paskutinis klausimų raundas. Paskutiniai klausimai. Pavel Pok ir paskui kiti kalbėtojai. Mr. Sonic, Fjell, Mr. Fjellner and uh, Madame Okuni, last but not least. Please, Pavel. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui asmeniškai už jūsų dedamas pastangas, dirbant e, kovoje su vėžiu. 2014 metai yra paskelbti kovos su vėžiu metais ir dabar pats laikas pagalvoti apie programos e, tasą. Šitos programos tikslai turėtų būti konkretesni ir nubrėžti platesnį e, horizontą. Dėkoju Pavel. Dėkoju komisarui. E, mano graikijos piliečiai paklausė, apie ką šiandien verta kalbėti ir jie paminėjo apie mobilių telefonų naud... E, žalą. Jaunuoliai, jaunimas iki 20 metų nešios moteris patiria labai didelės rizikos naudojant mobilius telefonus, taip pat signal, have... Bluetooth signalų poveikį, e, kad kai mes E, esame transporto priemonėse, susidurime su metalu ir taip toliau, tai šita rizika mažėja. Tačiau klausimas yra, kaip mes informuosime visuomenę apie mokslinių teiginius dėl tokios rizikos. Kitas dalykas, kaip reikėtų papildomai ženklinti maisto produktus, kurie yra pagaminti iš e, genetiškai modifikuotų uh, E, gyvūnų. Generiniai vaistai taip pat yra labai svarbi mano rinkėjų tema. And... Dabar žodis Sanoni, po to Judith Merkis, Andrėjas Saloni. Dėkoju komisijos nariui iš tai, kad atvyko į mūsų posėdį atsakė į mūsų klausimus. Aš norėjau paklausti apie maisto saugą. E, turiu omeny maistą skirtą kūdikiams. Yra naujų duomenų apie dioksiną e, motinos pienę ir tikrai gyventojai yra sunerime. Medikų asociacijos užsima dabar šito klausimu. Romoje įvyko konferencija ir e, kyla pavojus, kad mūsų kūdikiai, ką tik gimė, gaus maitintis užterštų, dioksinų užterštų maistu. Analizė tai patvirtina ir dažnai, dažniausiai tai e, tas maistas yra užterštas ten, pienas yra užterštas ten, kur yra įvairios e, deginimo, šiukšlių deginimo renginiai ir taip toliau ir atsiranda toks tam tikras kokteilinis efektas susijęs su visais tais įrenginiais, kurie teršia aplinką. Ar jūs žinote iš tikrųjų apie tai ir ką jūs manote apie šitą problemą? Ką galite padaryti, kad išspręstumėte šitą problemą? Ji yra tikrai didelė. Yeah. Judith Merkis, po to Sonek. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarui, kad atvykote į susitikimą su mumis. Pirma, Judith Merkis. Taigi dar kartą ačiū komisarui ir dėkoju už tai, kad jūs atsakote daugybę klausimų, kuriais mes jūs tiesiog baigėme užbombarduoti. Norėčiau pateikti dar keletą klausimų. Vienas e, dėl nano dalelių ir nano technologijų. Ar yra kokia nors specifinė strategija 2050 metų kelio gairės yra priimtos, kadangi nanotehnologijos yra ateities technologijos, tačiau iki šiol uh, šitos nano technologijos nebuvo pakankamai iš, išanalizuotos. Kai kurios nano detalės, ypač sidabro detalės, dar nebuvo pakankamai ištirtos esančios aplinkoje. Pavyzdžiui, sidabro detalė, dalelės gali sumažinti tam tikrų gyvūnų rūšių uh, vaisingumą. Todėl reikėtų pagalvoti apie jų poveikį gyvūnų sveikatai. Galbūt reikėtų pagalvoti ir apie reglamentą. Aš puikiai suprantu, kad e, komisaras Tajanė atsakingas už šį klausimą, tačiau kadangi susijęs su sveikata, norėčiau paklausti, ar ketinama priimti kokį nors reglamentą dėl ženklinimo jau buvo pateiktas klausimas dėl gyvūnų pašaro. Reikėtų pakeisti e, nuostatas taip, kad maistą gaminant būtų e, pagaminama kuo mažiau CO2 teršalų. Be to, kai jūs atsakinėjote į klausimą dėl uh, gyvūnų transportavimo ir kai sakėte, kad metų pabaigoje bus ketinama pateikti reglamentą, tai norėčiau pasirausiu, ar tai iš tikrųjų tiesa. Sonek. Akcijnoščiai papirosų. Titano direktyvą aš peržvelgiau ir taip pat domėjosi Również te dodatki, które zwiększają właściwości Taigi aš domėjusi tabako gaminių suvartojimo klausimų ir atrodo, kad dabar didėja priklausomybė nuo tabako gaminių ir nuo rūkimo. Labai svarbu atsižvelgti į aspektus, kurie yra labai aktualūs, turiu omenyje technologinę pažangą, E, gaminant tabaką. Ir taip pat norėčiau pasteirauti dėl įprastinio mentolo, kuris yra įdedamas į tabako gaminius Suomijoje ir kai kuriuose kitose valstybėse jau yra gaminamos cigaretės su mentoliu ištisus e, dešimtmečius, tačiau atrodo, kad jų žala yra dar didesnė sveikatai negu įprastinių. Norėčiau pakalbėti apie tabako gaminius ir apie uostamąjį tabaką, kuris yra draudžiamas mūsų šalyje. Tačiau kas atsitiktų, jeigu Prancūzijoje būtų siūloma uždrausti raudonai vyną arba degtinę kur nors valstybėje? Praėjusią savaitę Švedijos žiniasklaidoje buvo paskelbta informacija, kad komisija žada uždrausti uostomojo tabako įvairius By... kvapus. atrodo, kad e, bus draudžiamas ne tik tai e, pats produktas, bet tie priedai, kurie yra reikalingi produktui gavinti, gaminti. Kadangi šita gamyba turi šimtametės tradicijas, aš nežinau, ar nereikės apskritai sustabdyti gamybos. Todėl norėčiau, pat, kad jūs patikslintumėte ir patikintumėte kad vietoj diskusijų dėl uh, e, uostamojo tabako uždraudimo Švedijoje reikėtų pagalvoti apie tabako keliamą žalą, jos mažinimą. Okony. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Praktiškai visi klausimai apie kuriuos norėjau kalbėti, jau buvo aptarti, norėjau kalbėti apie tabaką iš Kinijos importuojamus gaminius ir vištas dedeklės, kadangi visi klausimai buvo apsvarstyti, pane pirmininkė. Kadangi visos mano temos yra išsemtos, tai norėčiau, e, kad kitą kartą man pirmai suteiktumėte žodį, kad galėčiau užduoti klausimą komisijos nariui, kad galėčiau paklausti apie temas, kurios dar nebuvo apsvarstytos. Ačiū. Aišku, jeigu jūs pirmą ateisite į salę ir pakelsite ranką, tai pirmą ir gausite žodį, galiu jums pažadėti. Taigi, komisijos nary, prašau atsakyti į užduotus klausimus. Aš mielai atvykstu jūsų komitetą, kad paaiškinčiau, pristatyčiau komisijos veiksmus, atsakyčiau išduodamus klausimus, tačiau aš e, esu pasirengęs ir e, per tą laiką tarp mūsų susitikimų e, priimti iš jūsų informaciją, atsižvelgti jūsų pastabas, esu nusiteikęs labai atvirai ir linkęs išklausyti jūsų idėjas, užduodamus klausimus bei noriu, kad e, vyktų nuolatinis e, dialogas tarp mūsų, kuris praturtintų vykstančius e, procesus ir būtų labai naudingas mūsų ateities politiniams sprendimams. Taigi tikrai nelaukite, kol bus suteiktas jums žodis ir galite kreiptis į mane bet kuriuo metu ponas Pavel ir ponas Arsenis, buvo jų užduoti klausimai apie vėžį, apie neigiamą magnet, elektromagnetinių laukų poveikį sveikatai. Pirmiausiai turime dar kartą pakartoti, kad šie klausimai priskiriami valstybių narių įgaliojimų sryčiai Taigi valstybės narės priima sprendimus dėl rizikos mažinimo ir e, su jie susijusių veiksmų, tačiau aš atsižvelgsiu į jūsų pastabos ir e, mes tenksimės peržiūrėti mokslinės išvadas dėl elektromagnetinių laukų poveikio ir esu tikras, kad e, naudodamėsi jų sutiktą informaciją mes pasistengsime imtis veiksmų, kurie būtų naudingi mūsų piliečiams, siekdami sumažinti bet kokias grėsmės kylančias iš mobiliųjų telefonų, nes šiuo metu mobiliai telefonai yra naudojami visur, galite matyti netgi 6-7 metų vaikus, e, naudojant, besinaudojančius mobiliaisiais telefonais, tai aišku yra tėvų pasirinkimas, tačiau tokia tikrovė yra labai svarbu šviesti žmonės, e, pasakoti jiems apie tai, kaip tinkamiausiai naudoti įvairias priemonės ir įrangą dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo pašaruose arba mėsos pieno produktuose tinkamas ženklinimas neturi jokio mokslinio pagrindo mokslininkų vertinimų. Maistas suyra ir e, gyvūnai, kurie yra šeriami e, genetiškai modifikuotais pašarais arba genetiškai nemodifikuotais pašarais, jų mėsos negalima atskirti, jų mėsa nesiskiria. E, e, todėl šiuo metu nenumatoma šioje srityje jokių veiksmų. Mes šiuo metu eigoje stengsimės harmonizuoti, suderinti veiksmus, kurių įmamasi šioje srityje dėl dioksino kūdikių maiste. Mes ES taikome pačias grįžčiausias taisyklės pasaulio mastu šioje srityje, siekdami nustatyti maisto užterštumą e, dioksino produktais e, ir jeigu yra nustatoma tokiu atveju, tuomet atitinkami maisto produktai yra išimami iš priekybos. Pavyzdžiui, Vokietijoje buvo tokių atvejų prieš metus ir mes pasitelkėme atitinkamas atsakomumo sistemas ir mechanizmus ir išimame atitinkamus maisto produktus iš prekybos. Ar mes nuolat e, stebime padėtį, siekiame užtikrinti visapusišką priežiūrį kontrolę šios rytė dėl nano technologijų. E, ši tema priklauso mano įgaliojimo sryčiai, mano portfeliui. Mes e, nagrinėjame klausimus, aspektus susijusius su nanotehnologijų naudojimu. Čia vėl galima grįžti prie naujoviškų maisto produktų direktyvos ir atsižvelgti, įtraukti atitinkamą pastraipą apie nanodalelės. Tačiau nesugebėjome dėl to susitarti ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš siekiu kuo greičiau vėl pradėti rimtai renkti ir svarstyti šią direktyvą tačiau esama tiek daug elementų susijusių su šia direktyva, reikia tą pabrėžti, kurie yra labai naudingi, užtikrinant vartotojų apsaugą, todėl labai gaila, kad e, šioje srityje e, niekas negali pajudėti iš vietos, kol nebus pasiektas visapuškas susitarimas dėl klonavimo ir e, susijusių aspektų. Tačiau dar kartą pakartosiu, šis sprendimas priklauso nuo jūsų, o ne nuo manęs. Dėl transportavimo reglamentų esame įsipareigoję, dar kartą pakartosiu, parengti ataskaitą apie tai, kaip reglamentų nuostatos yra įgyvendinamos. Esame atitinkamas ataskaitas jau parengę. Anksčiau minėjau, kad e, bandome rasti tinkamiausią sprendimą, kaip išspręsti gyvūnų transportavimo klausimus ir man e, e, atrodo tinkamiausia pradėti nuo pradžių, tai yra ieškoti gyvūnų transportavimo priežasčių apskritai arba e, jas panaikinti. Nu, tuomet bus išspręsta problema. Pone Sonikai, tabakas ir mm, jo skoniai bei kvapai. Mes atskiriame, pavyzdžiui, vanilę su šokolado. Tiksliau, tai yra atsakymas į pono Fielnerio klausimą. Mes atsižvelgėme į įvairias sudėdamasias dalis, kurios naudojamos kramtomojo, ostomojo tabako gamybos procese atsižvelgiame tuos skirtumus. Na, taip pat apie mentolą čia galima kalbėti šiame e, kontekste, aptariant įvairius suostamojo tabako e, kvapus. Čia taip pat reikia paminėti tabako E, gaminių atsekamumo aspektus, siekiant kovoti su tabako gaminių klastojimu. Mes įmamės e, šių veiksmų, e, todėl kad pirmiausiai nenorime, jog į rinką patektų pigios cigaretės. Tai yra kovos su rūkimu sudėdamoji dalis. Dar pratesiant uostamojo tabako temą, e, yra priimtas atitinkamas teismo sprendimas. Ir tokia yra tikrovė. Ir e, e švediškiams. Švedijoje gaminama uostamajam tabakui yra numatyta atitinkama išimtis ir ji nebus panaikinama. Taigi apie tuos dalykus reikėtų kalbėti iš esmės. Pirmininkas, ačiū komisijos nariui už konkrečius atsakymus, užduotus klausimus, už galimybę pasikeisti nuomonėmis mūsų komitetas, vadinasi aplinkos apsaugos, visos sveikatos ir maisto saugos komitetu. Jolaininas buvo pranešėjas. E, peržiūrint šeštojo EIP, mums reikalinga pirmiausiai tinkama aplinka, kad galėtume užtikrinti deramai sveikatos apsaugą, nes visos šios rytis yra tarpusavėje susijusios, o kalbant apie maisto saugą, apie tabaką, e, manau, dar diskusijos e, šiais klausimais pakankamai intensyvios turės tęstis. matote, kad e, mūsų ir jūsų pozicijos sutampa. Siekiame e, apsaugoti visuomenės sveikatą, apsaugoti vartotojų interesus ir siekiame pagerinti 500 milijonų ES piliečių e, sveikatos apsaugos maisto